Kolegi. Kolegos, pradėsime posėdį. Kiti kolegos vėliau turbūt prisijungs. Visų pirma, norėčiau pasveikinti pasaulinis valdymas 2025 kritinė padėtis, autorius Matthew Barrows, kuris yra iš uh, E, Junktinių valstijų žvalgybos agentūros ir Giovanni Grevis, kuris e, dirbo ES saugumo studijų institute Paryžiuje ir kuris e, užsima saugumo aspektais, rengia analizės bei prognozės šioje srityje. Dabar, kalbant apie tą posėdžių dalį, kur dalyvaus e, Katarin Ašton. Aš e, išsintinėjau dokumentaciją ir čia kalba sukasi apie 2009 metų e, projektą. Pirmą kartą jungtinės valstijos kartu su e, mūsų partneriais bei kitomis e, svarbiamis e, valstybėmis bei jų ekspertais pradėjo analizuoti situaciją pasaulinio valdymo požiūrių. Ir tarptautiniai santykiai dabar plėtojasi greičiau negu tradicinės valdysenos struktūros, todėl reikia skubiai renkti strateginės gairės pasauliniu mastu. Aišku, šitame procese apmąstymų dalyvauja Japonija, Kinija, Indija, Pietų Afrika, Persijonkas valstybės, Rusija, Brazilija. Toks keitimas įsidėjomis galėtų leisti geriau pasikeisti idėjomis dėl įvairių busimų scenarių ir valdysenos pasauliniu mastu. Europos parlamentas jau nuo pat pradžių dalyvavo šitame projekte ir kolega Elis dalyvavo nuo pat pradžių šitame procese ir e, prisidėjo prie to, kad tas projektas konkrečiai būtų įgyvendinamas. Norėčiau dabar padėkoti dalyvavusiems šiame projekte mūsų visų vardu, o dabar suteiksiu žodį Matthew Burrows, o paskui Giovanni Grevi. O paskui, aišku, po pasisakymo bus klausimai ir kolegų komentarai. Prašome žodis jums, ponė Burrows. Dėkoju, ačiū, kad pakvietėte mane atvykti čia ir pašnekėti apie šį pranešimą. Mes jį parengėme drauge dirbant NIC, kur aš dirbu, ir Europos saugumo studijų instituto atstovų. <clears throat> Pakalbėsiu keletą minučių apie to pranešimo bendrą kontekstą, o paskui pateiksiu pagrindinės apibendrintas išvadas, o Giovanni galės paskui smulkiau pašnekėti apie jį prieš mums pradedant diskusiją. Kontekstas toks, kad e, National Intelligence Council, kur aš dirbu, kas keturis metus parengia tokį pranešimą apie globales tendencijas. Tai mes darome jau apie 15-20 metų. Paskutinis mūsų parengtas pranešimas buvo 2008 metais. Na ir e, paskui po jo paskelbimo mes jį pristatėme ir Europos parlamente. Po paskutinio pranešimo e, e, naujoji JAV administracija e, mane, kad reikia pradėti mąstyti truputį į ateitį 20-25 metus, rengiant e, ne tik ilgalaikės, bet ir vidinės trukmės ir trumpos trukmės strategijas. E, to pranešimo viena iš pagrindinių minčių buvo, kad susidurėme su valdymo deficitu pasaulyje. Čia į smulkmenas nesileisiu. Bet e, buvo akivaizdu, kad valdymas buvo kaip tik tas klausimas, e, kurį e, mums reikėjo geriau suvokti, apmastyti, kokių yra galimybių pakeisti tą valdymo deficito situaciją. Giovanni pats turbūt papasakos, bet jų organizacija taip pat atlieka ilgalaikės studijas ir jų išvados buvo gana panašios. Akivaizdu, kad e, mums atrodė visiškai e, e, racionalu, kad JAV ir ES gali suvaidinti savo vaidmenį planuojant ir <clears throat> panaudojant tas valdymo institucijas, kurios jau dabar yra pasaulyje, bet taip pat pamastant apie tai, kokių pokyčių reikėtų e, mums e, ateityje ir e, kokiu implikacijų toks deficitas atneša. Na ir viso to rezultatas buvo minėtas projektas. Pirmininkas jau minėjo, kad mes pakeliavome po pasaulį, sustikome su pagrindinių galios centrų atstovais, bandydami išsiaiškinti, kaip jie mato pasaulio valdymo situaciją ir jos tendencijas. Kaip ir e, pranešimo pavadinimas sako, atsidūrėme kritiname taške dėl e, įvairių priežasčių e, globalios regioninės institucijos E, pasirodė besą neadekvačios, e, norint susidoroti su aiškėjančiomis tendencijomis. Tam yra keletas tokių svarbiausių priežasčių. Pirmoji - tai e, laukiantys iššūkiai, ta valdymo sistema, kuri egzistuoja nuo 45 metų, reikia pasakyti, veikė gana sėkmingai, tačiau žvelgiant į ateitį, į ateities iššūkius, ir čia mes minime pranešime keletą tokių, e, tokių kurie susijęs su išteklių problemomis, e, vandeniu, maistu, energetika, taip pat e, konfliktais E, sprendžiant šalių, kurios atsilieka, e, nesugeba vystytis taip greitai kaip ir e, likęs pasaulis. Taigi visas tas problemas mes matome ateityje ir matome, kad e, žvelgiant į tas problemas atsiranda naujų susirūpinimo šaltinių. E, vienas iš jų yra migracija, turime atsižvelgti į biotehnologijų revoliucijas. E, įvairios valdymo institucijos bandė spręsti ir bando spręsti tas problemas, bet nelabai sėkmingai. Vadinasi, reikia kažkokio platesnio mechanizmo sąrangos. Taigi e, viena iš problemų, kurią mes aprašėme, tai tie iššūkiai, e, kuriuos mes stebime jau kurį laiką, globalizacija, tarpusavio didesnis priklausomumas. E, tai dalykai, kurie didelė dalimi yra visiems naudingi. Matome, kad pasaulyje mm, klestėjimas plinta, bet e, antra vertus tai yra taip pat ir problemos, nes e, dėl to tarpusavio priklausomumo didesnio reikia ir bendrų pasaulinių pastangų. Kita problema, kurią mes pastebėjome, tai um, daugia polariškumo plitimas pasaulyje. E, lankydami, e, lankydamiesi visose tuose vietose, kurias paminėjo pirmininkas, e, mes tengiamės įsiaiškinti jų požiūrį į e, pasaulinį valdymą. Mes žinome, kad mm, dabartinė sistema buvo kurta po 45 metų, nebuvo atsižvelgta į dabar naujai iškilusių valstybių buvimą. E, jie negalėjo atsižvelgti į tai, ko prireiks organizuojant e, pasaulinę tvarką ir e, laikui einant, nors ir buvo nemažai reformų atlikta, galima teikti, kad laikui bėgant dabartinė sistema praras savo legitimumą. <clears throat> Taip pat e, rytiečių akimis žiūrint e, daugiau buvo akcentuojamas būtent legitimumo klausimas, o tarp kai vakariečiai galbūt daugiau galvoja apie efektyvumą ir veiksmingumą. E, bent jau toks susidarė mums įspūdis iš kelionių, iš, iš vizitų, kad akcentuojamas yra legitimumas. Tai yra iš dalies e, susijęs su to, kad daugumas iš tų rytų valstybių yra pakankamai neturtingos, nors Kinija ir vaidina dabar ypatingai didelį vaidmenį. E, bet dauguma iš jų yra susijusias su e, savo e, gyventojų daugumos pakėlimu iš skurdo. Ir tai vyksta tuo pat metu, kai jie taip pat žvelgia į pokyčius pasaulinėse institucijose. Manau, kad mums parengus šį pranešimą to pasaulio valdysenos valdymo problema išliks aktuali vakaruose. Jeigu mums to nepavyktų padaryti, tai mūsų manimų gali iškilti grėsmė visai tarptautiniai e, valdymo sistemai. Ir čia mes numatėme keletą scenarijų. E, pirmasis jų, kuris e, atitinka dabar, dabartinę padėtį, tai toks e, e, sunkus žengimas e, pasinaudojant esančią padėtimi. Antrasis scenarius taip pat gana įtikinamas yra fragmentacijos scenarius. Matome kai kurių to apraiškų, kurios pasireiškia per e, finansinę krizę, globalizavimas, sulėtėjimas, regionalizavimo tendencija. Ir visa tai nėra e, galbūt ypatingai geri ženklai ilgalaikėje perspektyvoje ir gali pakirsti globalią sistemą. E, trečiasis scenarius, toks pozityvesnis scenarius, busimoji pasaulinio valdymo koncepcija. E, ir čia mes sakome, kad turėtų po krizės sustiprėti suvokimas, kad mums reikia kažkokios bendros valdysenos, kad galėtume su ta krize susidoroti. Na ir paskutinis scenarius buvo konflikto scenarius. E, jis kol kas nėra labai įtikimas bet e, negalima ir atmesti, kad e, toks rezultatas gali atsirasti, e, nors istorija pastaruoju metu ir buvo labai pozityvi. Tai tiek aš norėjau pasakyti, dabar Giovanni galės smulkiau pristatyti studiją. Thank you, Mr. Chairman. Um... Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju už kvietimą. Man labai malonu šiandien čia dalyvauti šiame posėdėje ir pristatyti mūsų ataskaitos rezultatus. Na, aš norėčiau šiek tiek grįžti į praeitį ir prisiminti dokumentą, kuris buvo mūsų ataskaitos pirmtakas. Tai yra ES ir JAV bendrai parengtas dokumentas pare... 2006 metais, kurį vis dar galima rasti internete. Ir aš manau, kad tas dokumentas daugeliu prasmių vis dar yra aktualus. Pagrindinė išvada štai kokia buvo. Esant tuometinėms istorinėms tendencijoms, pasaulinės europinės integracijos kontekstas taps kur kas įtakingesnis, e, nustatant klėstėjimą, ES klėstėjimą ateityje ir pasaulinių regionų stabilumą. Na ir dabar šiuo metu, kai tarptautinėje sistemoje keičiasi galių pusiausvyrą, ES iš principo turi pasirinkimą. Ar nori įsilieti į tą į tuos pokyčius, ar tuos pokyčius kažkaip pakoreguoti ir tapti pokyčių subjektu. Na ir toks, tokia pagrindinė išvada, kvietimas veikti 2006 metais pasitvirtino per pastarosius keletą metų. Na ir aišku, norint dalyvauti pokyčiuose, reikia suprasti, kokie yra tikslai ir kokie yra, kokios yra tendencijos. Ir aišku, vienas pagrindinių uh, tikslų ES yra sukurti daugia šalę sistemas, institucijas, kurios sugebėtų e, dirbti tartutiniu mastu. Taigi tai buvo toks natūralus pasirinkimas ir aš norėčiau pasakyti, kad mums su partneriais pagrindinis dėmesys buvo įvertinti tendencijas e, pasaulinėme valdyme per trumpesnės per trumpesnę perspektyvą ir ilgesnį laikotarpį ir nuspręsti, kokie galimi bendradarbiavimo e, kontekstai ateityje, atsižvelgiant į atsirandančius naujus iššūkius. Metas paminėjo, kad mes matyt iš principo nekeisime visų tarptautinių institucijų, nes yra skirtingi prioritetai, nors aišku, kalbant apie bendrus iššūkius, diagnozės iš principo yra labai panašios. Tačiau egzistuoja skirtingi prioritetai ir taip pat suvokimai, koncepcijos, kiek tos institucijos gali būti teisėtos galiojančios. Taigi, kažin ar reikia iš principo keisti tą daugia šalę struktūrą. Tačiau tam tikrose diskusijose išvelgiame įdomių ženklų, rodančių, kokia galėtų būti pažanga ir plėtra pasaulinėme valdyme ateityje. Ir aš tris dalykus norėčiau paminėti labai trumpai. Pirmiausia yra neformalių, tokių neoficialių klubų ir grupuočių vaidmens išaugimas pasaulinėme valdyme. Didysis dvidešimtukas e, pastaraisiais metais tapo matyti pačiu ryškiausiu pavyzdžiu, bet tai nėra vienintelis pavyzdys. Prisiminkime, kad nemažai valstybių susi, sujungia pajėgas įvairiais klausimais, pavyzdžiui, klimato kaitos dėrybos. Brazilija, Pietų Afrika, Indija, Kinija Taip pat e, BRICS, kur kalbama daugiausia ekonominiais klausimais, yra IPSA, tai yra irgi grupuotė vienijanti Latino Amerikos valstybės. Na ir tos didžiosios valstybės įžengia į tą tarptautinį bendradarbiavimą ir uh, joms tenka prisimti tam tikrus įsipareigojimus, na, o tie neoficialūs klubai, grupuotės leidžia koordinuoti tartautinę politiką, esant kriziai, finansiniai, ekonominiai kriziai, atsiradusiai 8 metais. Ir taip pat įmanoma tam tikra judėjimo laisvė nacionaliniu lygmeniu. Taigi tai yra tam tikra sistema, valdymo formatas, kuris puikiai iliustruoja einamąjį momentą ir panašu, kad per pastosius keletą metų tarptautinės e, realijos, tarptautinė situacija na, reikalaus tolesnio bendradarbiavimo. Na ir labai svarbu, kad tie formatai, kaip didysis dvidešimtukas, išliktų tvarūs. Nes yra tam tikrų klausimų susijusių su didžiojo dvidešimtuku, ar tas ar ta grupuotė sugebės išgyventi sėkmingai ir dirbti esant tai ekonominiai, finansiniai kriziai. Na ir svarbu, kad išliktų narytės, narystės legitimumas, kuris yra, kaip, yra kvestionuojamas ir kad būtų išsaugoti dvidešimtuko prioritetai, kurie atsispindi darbo tvarkėje. Panašu, kad jie daugiau orientuoti į vakarus. Na ir kai kurie mūsų partneriai Šiaurės akcentuoja Šiaurės Atlanto ekonominę krizę ir ją prieš pastato pasauliniai kriziai. Tačiau, kalbant apie 20-ką, didį 20-ką ir kitus formatus, toks valdysenos modelis, kai svarbios valstybės susibūrė susivienyje ir kartu teikia pasiūlymus ir bandro spręsti kartu bendras problemas, aš manau, kad tokių dalykų matysime ateityje vis daugiau. Dar vienas dalykas, kuris yra labai įdomus Tai yra platesnio regioninio bendradarbiavimo perspektyvos labai svarbiuose pasauliniuose regionuose. Matyt, pats aktualiausias ir svarbiausias pavyzdys būtų Rytų Azija, bet yra pavyzdžių ir Pietų Amerikoje, ir Afrikoje. Na, čia yra aišku, kad nėra aiškaus kelio, aiškios tendencijos. Regioninis bendradarbiavimas platės, gilės per ateinančius keletą metų, yra taip manoma. Tačiau, kažin ar taip įvyks, tas procesas gali būti labai kontroversiškas, nors matome tam tikrų veiksnių, kurie panašu rodo, kad vyks regioninis dialogas, veiksmų derinimas. Finansinė ekonominė krizė kaip teigia mūsų partneriai, įrodė, kad svarbu regioniniu mastu savimi pasitikėti, savimi pasikliauti. Nes labai dažnai, e, na, kiekviena valstybė privalo kažkaip pati apsiginti nuo tos, apsisaugoti nuo tos finansinės ekonominės krizės. Ir panašu, kad e, reikia pasikliauti regioninėmis rinkomis. Ta matėme Azijoje ir Pietų Amerikoje. Na ir tas e, galių pasiskirstimas turi įtakos ir e, įvairiems regionams. Pažvelkime į Kiniją, į Braziliją, valstybės, kurios nukreipia tą regioninį dialogą. Ir aišku, ta situacija yra sudėtinga ir kompleksiška, tačiau tie regioniai dialogai, veiksmų derinimas leidžia patikimiau, užtikrinčiau kurti pasitikėjimą ir tai kuria tam tikrą konvergenciją ir skatina didesnį veiksmų derinimą regionuose. E, na, Japonija, aišku, žvelgia gal labiau į vakarus ir ieško būdų, kaip būtų galima bendradarbiauti su šalimais e, esančiais kaimynais, kurių įtaka auga. Na ir dar yra daug kitų. Uh, klausimų, kuriuos galėčiau aptarti, bet aš gal dabar dar pakomentuosiu trečią elementą. Tai yra inovacijų pažangos vaidmo ir taip pat e, kitų veikėjų, nevalstybinių veikėjų, nevyriausybinių organizacijų, mokslininkų, akademikų, e, akademinių ratelių įtaka. Mes e, manome, kad tokių nevalstybinių veikėjų vaidmuo išauks. Tvarkantis su būsimais iššūkiais išauks lygnant su praeitimi, nes tas vaidmuo yra labai svarbus, bandant ir nustatyti darbo atverkę. Jau pasitaikė tokių atvejų. Pavyzdžiui, tarptautinis baudžiamasis teismas yra toks pavyzdys, kai buvo bandoma įdėkti, įgyvendinti sprendimus. Na ir jeigu pažvelgtumėme į tai, kad reikalingos žinios e, kovojant su dabartiniais iššūkiais klimato kaita, taip pat sveikata, biotehnologijos. Tai vėlgi dar yra vienas technologinės pažangos elementas, kuris yra svarbus pasaulinėje valdysenoje. Taigi, jeigu pažvelgtumėme į tą klausimų visumą, pamatytumėme, kad verslo bendruomenės iš principo nustato tam tikrus standartus elksenos kodeksus, kaip elgtis tarptautiniu mastu. Ir čia e, jau kalbama yra apie antrą išvesnius teisės aktus, kažkokius reglamentus, standartus, kaip teikti žinias ir kaip užtikrinti priežiūrą, kaip e, pritaikyti atitinkamas priemonės nacionaliniu lygmeniu. Jeigu daugia šalis sistemos, pavyzdžiui, nėra įmanomos vienais ar kitais atvejais. Na ir pabaigai norėčiau pasakyti, kad tai yra tos trys sritis, pažangos sritis, kurias mes išvelgėme kaip daug žadančias sritis, kalbėdamėsi su partneriais ir mūsų vertinimu. Pažanga visomis šiomis kryptimis yra įdomi ir sveikintina. Tačiau tai tikrai nėra plačios pasaulio valdysenos reformos pakaitalas, kalbant apie daugia šalės institucijas, pradedant jungtinėmis tautomis, kurios bus būtinos ir reikalingos tam tikrų momentų. Nes galima na, be jų išsiversti iki tam tikro momento. Ir finansinė ekonominė krizė mus nuvarė į aklavietę ir panašu, kad tų krizių ir ateitie neišvengsime klimato kaitos poveikis, pavyzdžiui, e, gali sukelti krizę. Taigi mums reikia stipresnių institucijų, ne tik kalbant apie legitimumą, nuosavybės jausmą ir atstovavimą kitų e, augančių valstybių atstovavimą tose institucijose, tačiau ta, e, matyt, kad ta pažanga ir leis mums surasti būdus, kaip dirbti ateityje. Grazie a voi per gli interessanti. Dėkoju už įdomius e, pristatymus. Norėčiau paklausti, kas norėtų pasisakyti, galbūt kolega James Hells. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau tris trumpas pastabas pateikti. Na, bet prieš tai norėčiau padėkoti dviems šio dokumento autoriams už puikiai atliktą darbą, kad jie lengvai skaitomai pateikė mums savo mintis apie iškylusius iššūkius. Na ir taip pat už e, gana harmoningas išvadas. Ne visada tai matome ES ir JAV santykiuose. Šiuo atveju matome puikią analizę, distiliuotą informaciją. E, tai <clears throat> pirmas kartas, kai NIC e, rengia bendrą dokumentą su e, institucija ne iš JAV, tas yra svarbu. <clears throat> Na ir antra, autoriai nuvykę į Rusiją, Kiniją ir taip toliau, nesulaukė klausimo, ką veikia ES ir JAV draugė, paprasčiausiai visi klausė, o kur jūs buvote visą tą laiką. Ir svarbiausia, ties kuo susitelkia autoriai, tai yra e, galimų išeičių analizė, prognozė. E, o ne ateities nuspėjimas, kai e, kalbama apie tai, kad tvirtėja tarpusavio ekonominė priklausomybė, kad e, vis daugiau bendrų iššūkių iškyla, e, kai kalbame apie tai, kad nacionalinė valdžia galbūt ir nelabai noriai nori bendradarbiauti, tuo tarpu, kai toks bendradarbiavimas pasaulio mastu yra vis aktualesnis, Tai mums dabar perinant į e, labiau e, daugia polį pasaulį, kai atsiranda vis daugiau ne valstybinių veikėjų, mes e, Europos Sąjungoje, ypač dabar, kai kuriama išorės veiksmų e, tarnyba, tu, suvokiame, kad galbūt ir mums Europos Sąjungoje reikia kažko panašaus į e, NIC, National Intelligence Council, e, kuris padėtų e, priimti e, sprendimus ir surasti finansavimą iškylančioms problemams spręsti. Tai taip pat naujo šviesoj iškelia būtinybę iš naujo atgaivinti Europos ir JAV partnerystę. E, mums reikia taip pat ir pagalvoti apie e, naują strateginę koncepciją. Mes ES turime 2020 e, strategiją, bet JAV ir ES dialogui mums reikia taip pat naujos strategijos. Antraip, tie mūsų santykiai taip ir liks žemame lygmenyje. E, o kalbant apie tai, ką galima būtų komitete nuveikti, nors komiteto narių dar ir nelabai e, aktyviai susirinko, galbūt mums reikėtų pagalvoti apie savo iniciatyvą rengiamą pranešimą šią temą, e, kurioje galima būtų ir pakalbėti apie dokumento svarbą. Bene, a questo punto mh, mm, la... Dėkuoju. Dabar žodis kolegai Atkins. Pirmininkė, ačiū labai. Tam tikrą prasme esu šiek tiek nusivylęs, kad nėra daugiau kolegų, kurie galėtų pasinaudoti pateiktą informaciją. Aš dar neturėjau galimybės perskaityti dokumento ir kaip sakė kolega James Ellis, tai yra didelio intelektinio darbo rezultatas. Na, bet aš vis tiek perskaičiau tą apžvalgą ir išklausiau kalbėtojų ir turiu keletą trumpų pastabų, neoficialių pastabų, gan griežtų, stiprių. Na ir man kyla vienas, iš to išplaukia vienas klausimas. Būtent jeigu jūs, tarkim, na, aš kalbu dabar gal daugiau kaip pesimistas, o ne optimistas, jeigu teiktumėte, kad ES neturi tiek vaidmens pasaulyje, priešingai tam, ką mes manome, tuomet JAV, artimieji rytai, tolimieji rytai galbūt turėtų daugiau įtakos. Na, taip yra matyti dėl to, kad mes nesusitarėme, ar turi būti kažkoks tai bendras tikslas, o ne atskirų valstybių narių tikslų mišinys. Jeigu tarkime, kad, tarsime, tarkime, teiksime, kad jungtinės tautos nėra pakankamai įtakinga informacija, institucija. Ir, matysim, ir matome, aišku, religinio fundamentalizmo spaudimą, taip pat tą ekologiją, kuri plėtojasi skirtingais greičiais. Taigi, įvertinus dabartinę situaciją, ką mes galėtumėme padaryti ir panašu, kad e, ir, ir jūsų ataskaitos apžvalgoje yra daromos panašios išvados. Taigi mano klausimas būtų labai paprastas, ką būtų galima padaryti. E il kolega Sivėč, prego la parola. Kolega Sivėč. Dėkui, pirmininkė. skundžiamės, kad e, nelabai daug e, komiteto narių susirinko. Manau, kad e, tai gal ir gerai, nes čia atėjo tik tie, kurie domisi šią diskusiją. Taigi tikėkime, kad čia dominuos kokybė, o ne kiekybė. Sudarant darbo atvarkę, žinant, kokia tema bus 9 val svarstoma, jūs žinote, kiek susirinks žmonių, bet kaip ten bebūtų, tai intelektualinė preliudija į mūsų kasdienį darbą. Žinoma, sunku e, diskutuoti apie mm, dokumentą, nes pirmiausia reiktų jį perskaityti, na, nu, kadangi tai ne mano kalba, tai dar sunkiau e, ir todėl mano pastabas bus labiau intuityvios. E, o ne tiek susijusios su tuo, kas parašyta. Aš tik tai dabar peržvelgiau tai, kas prieinama. <clears throat> Man susidaro įspūdis, kad pranešime viskas susiveda į tam tikrus svarstymus, abejonės. E, yra nemažai pranešimų, kur viskas gana uh, užtikrintai teigiama, uh, kalbant apie ateitį, o čia yra labai daug neatsakytų klausimų. Ir man labai patinka tokia argumentacija, nes e, būtent iš to dokumento ir matosi tikrasis daugia šalės politikos vaizdas. Ir labai sunku šiandieną numatyti, kurie veiksniai dominuos ateityje. Jūs sakote, kad nevalstybiniai veikėjai įgauna vis daugiau uh, įtakos piliečių visuomenė, verslo bendruomenės. Visą tai rodo, kad mes kol kas esame tik tai naujų reiškinių apibriešties etape ir labai sunku nustatyti, kaip toliau viskas vystytis, vystysis. Todėl be e, tolesnio darbo, e, besiremenčio šio pranešimu, e, mes nieko nenuspręsime, nes užduoti klausimus e, yra vienas dalykas, o toliau turėtų būti atsakymų ieškojimas. Ir aš manyčiau, kad reikia dėti pastangų ieškant atsakymų į tuos klausimus. Ir aš norėčiau užduoti tris klausimus ir norėčiau išgirsti pilnus atsakymus. Pirmiausia, ar manote, kad tarptautinė valdymo sistema yra neveiksminga ir jeigu uh, taip yra, tai reikia tai labai aiškiai pripažinti. Dirbu politikoje 20 metų. Mačiau daugybę iniciatyvų reformuoti jungtinės tautas, man ta diskusija patinka e, ir aš jau dabar matau, kaip tai baigsis. Taigi pirmasis klausimas apie tarptautinį valdymą. Antras klausimas apie. E, toliau, aišku, galima klausti apie Europos Sąjungą. Mano antras klausimas susijęs su technologijomis. Minėjote biotehnologijas, bet aš noriu paklausti apie internetą. Ar manote, kad internetas gali turėti didžiulį poveikį įvykiams visame pasaulyje? Na ir pagaliau, jūs užsiminėte apie ginkluotų konfliktų galimybę, bet e, karinis faktorius, e, terorizmo grėsmės, pavyzdžiui, labai smarkiai įtakoja žmonių elgesį, pavyzdžiui, kaip jie keliauja, taip pat psichologinį e, poveikį turi. Taigi, jeigu kalbate apie konfliktą, tai e, koks konfliktas jūs manio tai galėtų būti? Dėkuoju, noriu pabrėžti, jog šio ryto posėdis prasidėjo 9 valandą ir taip yra todėl, kad ponas Boraus turi šiandien vidurdienį jau grįžti į Junktinės valstijas, todėl taip anksti pradėjome posėdį. E, posėdžio kokybė priklauso nuo jūsų pasisakymų. O dabar žodis kolegai Severin. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Atsiprašau, kad šiek tiek pavėlavau į posėdį ir nuolankiai dabar kalbu, iš principo ne vis, neišklausęs e, pilnai pristatymo, bet vis tiek paprašiau žodžio dėl to, kad manau, jog tai yra ypatingos reikšmės klausimas. Taip pat manau, kad dokumentas, kuris yra mums šiandieną pateiktas, yra labai aukštos kokybės. Manau, kad ateitie reiks surenkti kitų posėdžių, susitikimų, kad galėtumėme detaliau aptarti temą ir kad galėtumėme susitelkti ties konkrečiomis temomis, jas plačiau aptarti. Mano pastabos būtų štai kokios. dabar bandant įsivaizduoti, kas yra pasaulinis valdymas, aišku, visi suprantame, kad tai yra svarbu ir kila klausimas, nuo ko mes pradedame ir kur link mes einame. Čia man yra aktualūs du klausimai. Ar mes galime formuoti pasaulį taip, kaip norime, ar formuojame pasaulį jau atsižvelgdami į esamą padėtį. Nes pasaulyje, na, yra kažkokia realybė, su kuria reikia susitaikyti Ir galbūt jūs manote, kad tą realybę galima keisti tam, kad viskas klostytųsi kitaip. Na, man atrodo, nežinau kaip jūs manote, bet man atrodo, kad ES yra stiprėjantis pasaulinis veikėjas. Vienas reikšmingesnių pasaulinio veikėjų, štai kaip ją būtų galima pavadinti. Ir aš manau, kad ES turi tikrai nemenka pokyčių potencialą. Ir pokyčiai ES turi didelį potencialą įtakoti pasaulinę santvarką ir pasaulinio valdymo ateitį. Gal aš klystu, bet, bet e, kažin ar Kinija keistusi taip pat, atsižvelgiant į pasaulinį kontekstą ir, aišku, JAV e, pavyzdys yra kitoks, kažin ar jų pokyčiai taip įtakotų pasaulinius įvykius, bet man atrodo Europos Sąjunga, kuri yra labai integruota, suvienyta ir panašiai, aš manau, kad mes galime labai daug prisidėti prie pasaulinio konteksto pokyčių. Dėl to manau, kad e, šiandieną reikia nuspręsti, kur yra tie centrai. Jūs kalbėjote apie daugia poliškumą. Ir dabar svarbu tuos polius surasti ar tai yra kažkokia tai piramidė, ar tai yra įvairių tinklų visuma. Ir dar viena pastaba. Labai sudėtinga, kompleksiška savoka yra kaiminystė. Nes, na, kai suprasime, kurie yra pagrindiniai centrai, suprasime, kas yra ta kaiminystė savoka. Ir aišku, sudėtingiausia kaiminystė yra bendra kaiminystė. Kaiminystė su Rusija rytų Europą ir yra ekstravagentiškesnių kaimynų - Afrika. Afrika kaiminė, bendra kaiminė ES ir Azijai. Ir kiti kaiminystės pavyzdžiai. Taigi, koks galėtų būti kaiminystės vaidmuo ir kokia galėtų būti tų kaiminyščių konkurencija kuri galėtų įtakoti pasaulinę situaciją. Ir aš manau, kad ta pasaulinė valdysena turi atsižvelgti į subsidiarumo pasaulinį mechanizmą. Subsidiarumas iš principo reiškia atsakomybių pasidalymą, kalbant apie bendrą santvarką, o ne kažkokių tai vien tik tai na, svertų išlyginimą, kurie ir taip išsilygina automatiškai. Taigi, kaip būtų galima pasiekti tą subsidiarumą ir kaip tame daugia poliarinėme pasaulyje būtų galima užtikrinti pusiausvyrą ir vengti tų asimetrijų. Tai yra bendro pobūdžio klausimai, bet aš tiesiog norėjau kelias pastabas išsakyti tai atask, apie tą ataskaitą, nes aš manau, kad tokie matyti yra svarbiausi klausimai. Panas Kačinas. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ir aš noriu padėkoti už parengtą dokumentą, už patį dokumentą ir už jo santrauką. Jie puikios kokybės. E, jaučiu, kad kyla tam tikros dilemos ES mes suprantame tarpusavio e, priklausomybę, solidarumo būtinybę, mūsų atsakomybę prieš mus pačius ir prieš visą pasaulį. Jaučiame, kad ES turėtų e, rodyti pavyzdį kitiems Todėl aš noriu paklausti, o e, kaip Amerika žiūri į tuos iššūkius ir e, kokiu būdu JAV gali tapti pavyzdžių pasaulyje, susidorojant su tais iššūkiais. Norėčiau atkreipti dėmesį į dabartinę ekonominę ir finansų krizę. Ji kaip e, niekad anksčiau sudavė smūgį visam pasauliui. Šiandien e, bijome ne terorizmo, e, bijome prarasti savo darbą. E, tarp aktyviai dirbančių visuomenės narių ir tarp pensininkų vyrauja baimė, ar tą pensiją gaus ir ateityje. Visoje Europoje matome protestų bangą ir e, ji labai aiškiai atspindi tą baimę, kad tai gali atsitikti mūsų kontinente, Europoje. Taigi, atsižvelgiant į tai, kad mes žinome, kokias buvo krizės e, priežastys, tai yra dešimtmečiai e, didžiulio deficito JAV biudžete, E, kai tas biudžetas, e, biudžeto deficitas buvo e, dengiamas perkant Azijos aktyvus. Aš noriu paklausti, kokiu būdu JAV gali būti, pavyzdžiui, mums Europoje, ką mes galime pasimokyti iš JAV ir kas gali mus suartinti. Aš taip pat norėčiau klausimą pridurti nuo savęs pasaulinis e, valdymas yra labai svarbus klausimas tarptautinių lygmenių ir jisai implikuoja įvairių dalyvių e, dalyvavimą tame procese. Viena vertus e, yra būtinybė spręsti tokius sudėtingus klausimus kaip vandens tiekimas, energetika, įvairių konfliktų sureguliavimas. Kita vertus, žinome, kad yra nacionaliniai strateginiai interesai tokių didelių valstybių kaip, pavyzdžiui, Kinija. Ir e, žinome, kad e, Kinija veikia labai aktyviai visame pasaulyje ir kad dabar labai domisi e, strateginiais ištekliais, pavyzdžiui, Afrikoje, kurie yra labai svarbus jos vystimuisi. Todėl mano klausimas toks. Kokie iškyla sunkumai siekiant suderinti pasaulinį valdymą ir e, tuos nacionalinius strateginius interesus, ypač turint omenyje tokius aspektus kaip energetika, pavyzdžiui. Kita e, vertus, ir tai bus mano antras klausimas, jeigu norime įgyvendinti tam tikrus vystimosi modelius, turiu galvoje pačias neturtingiausias valstybės, mažiausiai pažengusias valstybės, tai tuomet iškyla sunkumas, uh, rasti tinkamą valdymo modelį vietinių lygmenių, kuris būtų veiksmingas. Nežinome, kad labai dažnai atsitinka taip, kad bendradarbiavimo projektai nepasirodo esą naudingi vietiniams struktūrams, todėl kad trūksta kartais infrastruktūrų ir dėl jų trūkumo neįmanoma tų, tų projektų įgyvendinti ar suteikti pagalbą šito lygmeniu. Tai toks būtų mano antras klausimas. Ačiū. Well, thank you. Dėkoju. Pirmininkui ir komiteto nariams už klausimus. Aš manau, kad e, tai yra dauguma tų klausimų, su kuriais ir mes bandėme susitvarkyti šioje ataskaitoje. Na ir pagrindinis dalykas, kurį norėčiau akcentuoti, yra štai kas. Ši ataskaita, kaip ir kitos ataskaitos, kurie vertiname pasaulinės tendencijas, yra bandymas įsiubuoti procesus. Tai nėra, aišku, kažkokia tai baigtinė ataskaita. Ir aš atsižvelgiu vieno iš parlamentarų mintį, kad ten matyt nėra tiek atsakymų, kiek tikėtasi, nes be jokios abejonės ateitis yra labai neaiški ir mes tą kartojame ne kartą. Na ir tikimės, kas, kad ataskaita išprovokuoja diskusijas ir tam tikrus veiksmus. kurių pagrindinis tikslas pasirūpinti, kad ES ir JAF renktų bendras analizės, formuotų politiką, pamastytų apie tolesnius žingsnius. Ir aš tikiuosi, kad šis dokumentas išprovokuos e, klausimus, iššūkius ir išvalgas į, į tas situacijas ir e, privers abi, abi pusės pamastyti apie galimus procesus, apie tai, kaip būtų galima susitvarkyti su pokyčiais e, pasauliniu mastu. Norėčiau šiek tiek pakalbėti ir apie tai, kaip mes vertiname technologijas. Džiaugiuosi, kad e, vienas iš parlamentarų tą klausimą iškėlė. kaip buvo teisingai pasakyta, yra skirsnis apie biotehnologijas, bet mes, aišku, atsižvelgiame ir į interneto reikšmę. Ir čia svarbu ir tai, kad tai, kaip mes matome tarptautinę sistemą, jos funkcionavimą ateityje, internetas yra labai esminis elementas, ypatingai išprovokuojant pilietinės visuomenės e, veiksmus. Džiovanis savo kalboje kalbėjo apie tai, kad pilietinė visuomenė visame pasaulyje įvairiose valstybėse turi tam tikrų tarpusavio ryšių. Ir tie ryšiai nėra įmanomi be interneto. Na ir ateitie vis daugiau žmonių pasaulyje bus tarpusavėje susijęti internetu. Ir čia pilietinė visuomenė ypatingai reikšmingą vaidmenį suvaidina besivystančiose valstybėse, kur dabar jaučiamas to, na, interneto tų technologijų stygius ir tikėtina, kad ta technologijų, informacinių technologijų revoliucija įvyks. Taigi, aišku, technologija yra, technologijos yra labai svarbus aspektas. Na ir kaip mes e, vertiname ir išvelgiame tą pasaulinės valdysenos e, sistemos ateitį. Mes teigiame, kad oficialios institucijos turi būti reformuotos. Tačiau atsiranda kitų svarbių elementų, apie kuriuos kalbėjo Giovannis - regioninės institucijos, pilietinė visuomenė, neoficialios institucijos e, jos irgi turės labai svarbu vaidmenį ateityje. Na ir atsižvelgiant į tos sistemos kompleksiškumą, kažin ar būtų įmanoma apseiti be tų neoficialių, neformalių struktūrų. Ir matyti, tai bus toks, na, nemenkas iššūkis, nes reiks e, Brazilija, Rusija, Kinija, aišku, vaidina labai svarbu vaidmenį, ir žvelgiant į tai, kas e, atsitiks po 15 metų, mes matome naują labai daug žadančių valstybių sluoksnį. Nigerija, Meksika ir taip toliau. Ir aišku, tos valstybės dar labiau apsunkins pasaulinės sistemos funkcionavimą. Na ir norint, kad tas daugiapolarinis, polariškas pasaulis funkcionuotų sklandžiai, reikalingos neoficialios, neformalios struktūros, kurios paremtų oficialiasias, formaliasias struktūras, turėtų legi, pakankamai legitimumo. Ir tai yra tam tikras posloksnis neoficialių grupuočių, struktūrų, regioninių organizacijų posluksnis, kurie eina ir visuomenė, pilietinė visuomenė. Ir, ir būtent tas posluksnis leidžia operuoti tai sistemai. Giovanni, gal papildytumėte? Ačiū už tiek daug gerų klausimų, galbūt nebus laiko juos, į juos e, taip detaliai atsakyti, kaip reikėtų kalbant apie tai, ką turėtume daryti toliau. E, tai yra susiję su e, pasaulio valdymo įvertinimu, ar jis yra veiksmingas ar ne. Na, veiksmingumas e, to mechanizmo per pastarąjį dešimtmetį menkėja dėl naujų iššūkių tipų ir dėl jų tarpusavio sąsajų uh, E, tai e, neatsižvelgia į dabartinių egzistuojančių institucijų gebėjimą veikti ir dėl to, kad sudėtingėja tarptautinė darbo tvarkė. Aš e, nesakau, kad artėjame prie tokio konstitucinio momento, kai viskas bus e, vienu metu pertvarkyta mums tiesiog e, reikės atsižvelgti į naujus veikėjus pasaulio valdysenoje, į naujus būdus organizuoti tarptautinį bendradarbiavimą, kad galima būtų įtraukti tam tikrą neformalų veikimą, tam tikras praktinės inovacijas, apie kurias aš bandžiau užsiminti. Uh, Yra neblogų e, pavyzdžių, sakysime, užtikrinant e, sveikatos apsaugą, įtraukiant ekspertų bendruomenės, piliečių visuomenę, didelės filantropinės e, organizacijas. Yra <clears throat> taip pat gerų poslinkių užtikrinant maisto ir vandens saugą. Aukštesniam politiniam lygmenį e, yra tam tikrų iniciatyvų užtikrinant brandolinę saugą ir brandolinio ginklo neplatinimą. Taigi yra tam tikrų pavyzdžių ir čia mes galime pasinaudoti geriausią praktiką, apjungti e, tą patirtį su formaliais mechanizmas, formaliomis struktūromis, kurias, kaip aš ir sakiau, turėsime ateityje reformuoti taip, kad ne tik sustiprintume jų veiksmingumą, bet taip pat, kad e, jos turėtų daugiau legitimumo ir bendradarbiavimo veiksmingumo. E, kitas dalykas. Į ES dažnai rodoma kaip į tokią e, e abejojančią ar menkėjančią e, jėgą ar galę Bet e, reikia matyti taip pat, kad ji turi ir tam tikrą augančios galios e, potencialą. E, mūsų partneriai pasaulyje yra tai paminėję. Jie taip pat paminėjo, kad vidaus sanglauda, tarkime, šią vasarą krizės akivaizdoje E, sukėlė tam tikrų abejonių. Taigi visų pirma, mums tenka atsakomybė e, parengti ir pateikti e, kažkokių receptų e, kompleksą. Ir šią prasme reikia prisiminti Kopenhagos patirtį. Na ir dabar reaguojant į e, mūsų e, pirmininko pastabas apie tam tikrus vystimosi modelius, e, JAV kitų partnerių patirtis nėra tokia pati kaip ir mūsų, todėl mums reikia žvelgti į platesnį perspektyvą, ieškant bendro vardiklio platformas, e, kur mūsų pastangos galėtų e, būti apjungtos. E, vieni, žinoma, iš, vieni iš partnerių nori tvaraus augimo. Kinija tuo tarpu kalba apie tai, kad ekonomikos augimas būtinas tam, kad galima būtų užtikrinti ekonominį stabilumą. Bet e, tikrasis iššūkis yra ieškojimas to auksinio e, vidurio, to stabilumo, kuris rūpi visiems partneriams. E. Ir čia piliečių visuomenė turi bendradarbiauti su tarptautiniais veiksniais su Afrikos kolegomis mes, pavyzdžiui, kalbėjome apie tai, kad e, žinios yra didysis deficitas, kuris neleidžia Afrikai pakankamai gerai vystytis. E, žinių trūkumas, technologijų trūkumas e, neleidžia jiems pakankamai veikti tarptautinių lygmenių. Kalbant apie nevalstybinių veiksnių e, įtaką pasaulio valdysenai, reikia pasakyti, kad e, nevalstybinių veiksnių e, įtaka yra labai nelygi. Ar tai būtų verslo grupių, ar piliečių visuomenės. Įtaka, tai ji matoma kaip vakarietiškų vakarietišką įtaką, bet e, yra tam tikrų skirtumų, kurie priklauso ir nuo e, vidaus e, sąrangas, bet taip pat ir nuo gebėjimo tarptautinių, tarptautinių lygmenių prisimti savo vaidmenį globalioje valdysenoje. Uh, my... Ačiū. Labai trumpai sureaguosiu tai, ką sakė mano kolega Robert Atkins. Jis klausė, kas, kas mūsų laukia ateityje. Dokumentas yra labai įdomus. Kalbama apie Braziliją, Indiją, Kiniją ir tolesnės tendencijas. Ir aš įsivaizduoju, kad kitais metais, matyt, Vašingtonė įvyks susitikimas kur bus kalbama apie tas ateities tendencijas. Ir aš manau, ponė pirminkė, kad ES tokiame susitikime turi sudalyvauti, nes e, tai yra pasaulinis tinklas, kuris dabar yra formuojamas ir mes tikrai negalime sauliaisti tame tinkle nesudalyvauti. Ačiū. Dėkuoju kolegoms, dėkuoju pranešėjams. Manau, kad e, tema iš tikrųjų svarbi. Ir kažkas iš jūsų pasiūlė, kad sekretariatas surenktų kitą susitikimą ir numatytų daugiau laiko. Visiškai palaikau šį e, prašymą. Dėkuoju dar kartą. Colleghi, il punto seguente. Passiamo all'esame. Dabar pereiname prie pakeitimų, kurie yra pateikti pono Pejam. E, dėl pono Pejam pranešimo, tai yra Europos investicijų bankų suteikiama ES garantija paskolų ir paskolų garantija suteiktų projektams ne ES nuostoliams atlyginti. Buvo pateikti 61 pakeitimas. Ir pono Pejon e, pranešimo tema yra be jokios abejonės svarbi tema. Parlamentas čia dalyvauja bendro sprendimo procedūroje taip pat e, e, minčių komiteto išvados taip pat pridedamas, o dabar e, žodis ponui Pejon, kad jisai pristatytų savo pranešimą. Dėkuoju, ponia pirmininkė, visų pirma, mes jau turėjom nuomonių dėkoju už šį nuomonių e, pasikeitimą, kurį surengė, dėkoju taip pat kolegoms, kurie dirbo kartu, buvo puikus bendradarbiavimas. 61 pakeitimas, kaip jūs sakėte, yra pateiktas. Norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams įvairių frakcijų ir jų bendradarbiams, su kuriais mes taip pat e, kalbėjomės, diskutavom ir vakar, e, vakare dar. Norėčiau padėkoti poniai Žanaku, ypač ponui Lamsdorfui ir poniai Hautala. Uh, E, kuriais mes e, patobulinam tekstą ir aš to labai džiaugiuosi. Tačiau taip pat mums pavyko pasiekti ir tam tikrų kompromisinių susitarimų dėl įvairių teksto dalių. Taip pat e, dėkoju ir kitiems kolegams. Bei, bei tarnyboms dėkoju taip pat ir Europos investicijų banko atstovams, kurie labai aktyviai ir operatyviai reagavo, kuomet mums reikėdavo jų pozicijos ar komentarų. Tad dabar parengėm tokį tekstą, kuris turėtų tikti visiems. Aš dabar negrižtu prie pagrindinių pranešimo idėjų, gairių. Jos jau yra aptartos. Noriu tik tai pasakyti, jog. Uh, Į kai kuriuos e, pakeitimus mes negalėjom atsižvelgti, todėl kad e, jų turinys visiškai nesutampa su įgaliojimais ir įgaliojimo atnaujinimu, nes, e, kaip jūs žinote, yra, čia kalba sukasi apie 2 milijardus eurų dėl klimato kaitos. E, problemų ir e, toliau taip pat buvo labai sunku atsižvelgti į kai kuriuos e, aspektus dėl regioninės e, pusiausvėros bei viršutinių garantijų ribų. Norėčiau padėkoti poniai Hautala taip pat už supratingumą parodytą. Mes turėjome atidėti į šalį kai kuriuos pakeitimus, kurie susijęs su šio banko finansuojamais projektais kurie e, generuoja išmetalus. Toliau ponios kopa pakeitimai. Mūsų komiteto pozicija turi būti suderinta su, su kitų komiteto pozicijomis ir Europos e, parlamentas turi būti informuojamas pakankamai iš anksto, ponė kopa turi suprasti, kad tie pakeitimai negali didinti regioninės e, įtampos ar konfrontacijų. Mes šį aspektą palėtėm per pirmą nuomonių pasikeitimą ir pono Bodys pakeitimas dėl privačios ir viešos partnerystės, privačių ir viešų struktūrų partnerystės. Aišku, mes Tuo būdu negalėjom atsižvelgti ir priimti visų pakeitimų ir dėl to galbūt iškils kai kurių sunkumų balsuojant. Pen, dėl penkių e, kompromisinių pakeitimų neiškyla problemų ir dėl žodinių šešių pakeitimų taip pat neiškyla problemų, nes jie yra pateikti kaip kompromisiniai žodiniai pakeitimai. Aš e, pateiksiu jums tam tikras e, gairias. Visų pirma, Daug pakeitimų reikalauja, kad būtų daugiau viešumo ir skaidrumo tiek iš komisijos pusės, tiek iš Europos investicijų banko pusės. Ir čia mes taip pat pateikėm tam tikrą skaičių pasiūlymų. Antra gairė, antra kryptis, kuri iš pradžių buvo netinkamai suprasta, bet dabar visi sutarė to klausimu, tai yra e, apmąstymai dėl e, Europos investicijų banko ir Europos plėtros bei e, ir vystimo banko. Komisija turi vaidinti svarbesnį vaidmenį negu tik tai projekto tvirtintojo vaidmenį, nes e, kartais tai ta, tas vaidmuo buvo pernelyg abstraktaus pobūdžio. Ir ketvirtas, ketvirta kryptis yra parama e, nepriklausomam konsultaciniam komitetui Europos investicinio banko, tai dėl šito nekyla didesnių problemų. Dabar norėčiau daugiau pakomentuoti tą aspektą, kurį turėtume giliau aptarti ir kuris yra gana sudėtingas. Kai kurie parlamentarai, čia kalba nesisuka apie frakcijas, ir beje, aš jau nuo pat pradžių supratau, kad čia yra sunkumų. Kai kurie parlamentarai nepalankiai žiūri į e, kriterijus atitinkančių valstybių sąrašo išplėtimą. Tai yra įrašymą į jį keturių naujų valstybių, kurių aš neminėsiu. Aš noriu atkreipti jūsų dėmesį vis dėlto į tai, jog ES tai yra labai svarbus klausimas ir nereikėtų, kad geri ketinimai, kur, kuriais čia remiamasi, apribotų ES e, galimybę padėti toms e, valstybėms arba apribotų tą pagalbą. Mes e, taip pat turim galvoti apie šitų investicijų reglamentavimą, taisyklių taikymą joms. Aišku, šitie aspektai susijęs su žmogaus teisų padėtimi, su šitų šalių vystimos aspektais ir taip toliau, tačiau labai svarbu čia yra, kad uh, čia būtų proporcingas e, investicijų banko gebėjimų didinimas ir tuo būdu plečiami įgaliojimai. Kita vertus, mes turim galvoti apie tai, kad čia nekiltų prieštaravimo tarp mūsų pozicijos ir šito tikslo. Ir todėl norėčiau, kad pagalvotume apie šį aspektą ir kad šiandien galbūt rastume sprendimą, kuris tiktų visiems, tačiau tuo pat metu, kad e, elgtumėmės ir nuosekliai šito klausimu. Tos pagrindinės kryptis, kurias mes apibrėžėme užsienio reikalų komitete, kurias mes patys apibrėžėm ir beje norėčiau padėkoti kolegoms už e, šias diskusijas, jau e, buvo aprobuotos pono Kalfin biudžeto e, komiteto pranešėjo. Ir tai yra beje gairės, kurias mes pasiūlėm patys diskusijos pradžioje, nes turim būti pakankamai ryštingi ir pakankamai vieningi, vieningai elgtis kartu su kitų komitetų atstovais, nes paskui tas procesas eis į kitas institucijas ir tas procesas bus ilgas, kaip jūs žinote. Dėkoju visiems. Ir rytoj dar, e, aišku, kalbėsime apie tos šešis žodinius pakeitimus. Dėl to balsavimas bus e, sudėtingesnis šiek tiek. E, dėkoju visiems už pagalbą ir dalyvavimą ir paliečiau tos aspektus, dėl kurių kyla šiek tiek susirūpinimo. Dėkoju pranešėjui už šių aspektų pristatymą. Dabar šešėlinis pranešėjas ponas Lamsdorf. Dėkoju, pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjui, taip pat už puikų bendradarbiavimą. E, darbas vyko sklandžiai ir, kaip buvo sakyta, iš esmės esame sutarę. Kolegos e, pamatys, e, kad e, visą virtinę pakeitimo aš atsėmiau, buvo įvykusi techninė klaida, dėl to juos atsėmiau. E, vienas dalykas yra, į kurį norėčiau komiteto dėmesį atkreipti ir galbūt atsižvelgiant į tai galima būtų pergalvoti ir uh, balsavimo sąrašo. Eina kalba apie antro priedo B dalies e, pirmo paragrafo pirmą dalį. Eina kalba <clears throat> apie tai, kad e, e, bankas kai kuriais atvejais gali priimti sprendimą pats arba draugė su komisija, neinformuodamas parlamento. Tačiau um, egzistuoja ir išimtys, kur bendra sprendimo procedūra pagal Lisabono sutartį turėtų būti taikoma. Čia kalbama apie atvejus, kuomet e, kalbama apie tokias šalis kaip Afganistanas, Butanas, e, Taivanis. E, dėl Butano, pavyzdžiui, priežasčių mes nesuvokime, dėl Taivano viskas aišku. E, Ir čia aš siūlau ir manau, kad visiems kolegoms būtų įdomu, kad mes turėtume labai ribotą skaičių politiškai jautrių šalių, kur parlamentas turėtų būti įtrauktas į procesą, naudojantis įprastinę teisėkuros procedūrą. E, ir aš savo uh, Pakeitimuose kalbu apie Libiją, Baltarusiją, Kambodžą ir Jemeną. 99-100 pakeitimai. E, kam teko susidurti su tomis valstybėmis, e, tikrai žino, kad eina kalba apie labai jautrės šalis - Baltarusija, Jemenas. Ir aš e, siūlyčiau pritarti šiems pakeitimams kad pagal Lisabonos sutarties nuostatas mes galėtume sustiprinti parlamento vaidmenį, kai e, apibrėžiame priemonės, e, kuriuose svarbu vaidmenį vaidina EIB. Pone Hautala. Dėkoju, pirmininkė. Noriu ir aš padėkoti e, pranešėjui už gerą darbą su e, e, pakeitimais. E, tai padėjo man taip pat savo pasiūlymus geriau organizuoti, padaryti juos racionalesniais. Savo pasiūlymuose aš kalbu apie Europos investicijų banko veiklos skaidrumą ir atskaitomybę. Reikia paminėti, kad pagal Lisabonos sutartį, kai kalbama apie prieigą prie dokumentų, yra reikalaujama e, skaidrumo. Tame tarpe ir kai kalbame apie Europos investicijų um, darbą. Taip pat e, svarbus elementas yra e, tam tikras nuoseklumas. Ir e, labai svarbu, kad parlamentas užtikrintų, kad Europos investicijų banko e, paskolos ir garantijos būtų ES užsienio politikos vieno iš elementų. Būtent e, e, ir, ir kai kuriuose iš kitų savo pakeitimų aš kalbu būtent apie žmogaus teisų problemą, ir apie tai, kad piliečiai turėtų turėti daugiau galimybių susipažinti su Europos investicijų banko e, veikla. Kai kalbame apie piliečių poreikius, galbūt būtent e, Europos investicijų bankas galėtų uh, E, teikti tam tikras paskolas ir tai e, padidintų projektų skaidrumą. Būtų visiškai aišku, kad tie e, projektai prieinami parama gaunančiam šalims. Kai dėl šalių sąrašo išplėtimo šiek tiek abejoju, vis tik norėčiau pažiūrėti, kokia padėtis bus po balsavimo, jeigu norime atskaitomybę. E, e, skaidrumo e, ir nuoseklumo, tai turime dar pagalvoti, ką atneš toks sąrašo išplėtimas. Kol kas nesame taip pat sutarę iki galo dėl klimato kaitos politikos. Aš manyčiau, kad būtų visiškai suprantama, jeigu Europos parlamentas pareikalautų e, tam tikros e, klimato kaitos strategijos. Tai visiškai atitiktų ES politiką klimato kaitos atžvilgiu. Ir čia galbūt yra būtent e, tas pasiūlymas, kur aš nenorėčiau trauktis. Na ir dabar apie 74 pakeitimą. Ten e, Europos investicijų bankas yra raginamas parengti klimato kaitos strategiją iki 2012 metų ir e, pateikti tą strategiją e, pagal kurią būtų aišku, kaip geriau paremti e, toje strategijoje keliamus tikslus. E. Bene, a questo punto la parola a... Dėkoju. Dabar e, žodis e, šešėliniam pranešėjui GUE frakcijos vardu Nikolaus Huntis. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš e, norėčiau du komentarus pateikti dėl šio pranešimo. Mes, aišku, savo raštu pateikėme taip pat e, pakeitimų, bet e, pabandysiu dabar apibendrinti padėtį. Viena vertus, sąsaja tarp e, Europos investicijų banko veiklos ir, ir ES užsienio reikalų tikslų. Kaip jūs žinote, mūsų frakcija ne visuomet pritarė ES išorės politikai. Mes manome, kad tos politikos pagrindas ne visuomet yra tinkamas, todėl Europos investicijų banko politika taip pat mums ne, netinka kai kuriais požiūriais. Kita vertus, mes esame sunerime ir dėl sąsajos tarp e, išorės veiksmų tarnybos bei e, Europos investicijų banko veiklos. Aš dabar nebegrįšiu detaliai prie šitų aspektų, bet visi pakeitimai, kurie yra susiję su šita sąsaja, mums netinka ir mes jų nepalaikysime. Mes e, taip pat e, nesutinkame dėl viršutinių ribų fiksavimo finansavimui. Čia yra siūlomas priemonės, kurios turi leisti daug e, griežčiau stebėti teikiamas garantijas ir, aišku, tikslas yra tas, jog e, būtų užkarstamas kelias mokesčių vengimui. Aš nebe komentuosiu visų mūsų pateiktų pakeitimų, tik tai paminėsiu, kokie yra kriterijai, dėl kurių mes e, laikysimės tos ar kitos pozicijos. Nes yra, aišku, ir pakeitimų, kuriuos mes remsime, bet mums svarbiausi kriterijai yra skaidrumas, uh, investicijų banko veikloje, priemonių e, kovos su klimato kaita finansavimas, mes palaikome visus e, šios ryties pakeitimus ir taip pat e, pakeitimai susiję su žmogaus teisų gerbimu bei su aplinkosauga. Dėkoju. Prieš suteikdamas žodį pranešėjų, kad galėtų atsakyti, norėčiau pasakyti, kad balsuojama dėl šitos nuomonės bus rytoj 28 spalio dieną, ketvirtadienį. Dabar žodis vėl e, ponui Pejom pranešėjui. Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju visiems pasisakiusiems kolegoms, ponui Lamsdorfui, ponui Hautala ir ponui Huntis, kuris, kuris ką tik kalbėjo. E, Taip, jis paminėjo ir kontrolę, skaidrumą, veiksmingumo užtikrinimą. Dirbdami kartu mes pasistumėjom į priekį ties šiais aspektais. Pone Hautala minėjo tą problemą dėl e, strategijos ir dėl klimato kaitos. E, na, manau, kad nekyla čia ypatingų problemų. Visi šitie e, reikalavimai nėra per, per dideli reikalavimai. Mes taip pat nagrinėjom ir tuos aspektus, kuriuos dabar minėjo ir visiškai teisingai ponas Lamsdorfas. Mes turim šiandien dar surasti, kartoju, tai sprendimą dėl minėto aspektų, dėl tų šalių sąrašo. Ir turime užtikrinti ir komisijai, ir parlamentui galimybę kontroliuoti tas jautrias valstybės ir kontroliuoti e, banko veiklą tose valstybėse, turim būti ir realistai ir užtikrinti e, veiksmingumą. Aš nemanau, kad e, tai yra tokia problema, dėl kurios mūsų nuomonės išsiskiria. Mes čia laikomės tam tikrų filosofinių, taip sakant, argumentų. Ir aišku, viskas priklausys nuo formuluotės, tačiau joje turi atsispindėti tam, tam tikra e, logika, Ir atsižvelgiant į tai, ką jūs siūlėte, mes turim numatyti tokias tikslesnės procedūras taikytinas toms valstybėms. Na, aptarsim šiandien e, tuos aspektus ir e, turbūt rasim geriausią sprendimą, nes čia, aišku, techniniai pakeitimai, bet jų politinės pasiekmes taip pat bus labai svarbios. Dar kartą dėkoju visiems. Dėkoju kolegai Pejon. Dabar periname prie kito darbo tvarkės punkto - civilinis ir karinis bendradarbiavimas bei civilinių ir karinių pajėgumų tobulinimas. Tai yra nuomonė ir savo e, iniciatyva. Eller pranešėjas 157 pakeitimai buvo pateikti. Pakeit... Iš jų 11 yra kompromisinių pakeitimų. 26 e, spalio jau buvo aptarti šitie e, pakeitimai. Noriu priminti, kad bus balsuojama ketvirtadienį iš ryto šito klausimo, o dabar žodis e, pranešėjai Kristian Eller. Um... Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti visoms frakcijoms mūsų komitete už konstruktyvų darbą mes pradėjome ne nuo e, dokumento projekto, bet nuo ne, empirinio e, dokumento apžvelgiančio karinį ir e, civilinį bendradarbiavimą, jo priemonės ES. Na ir po to išvystėme tą mintį, kaip struktūruoti tą bendradarbiavimą ir kaip geriau išreikšti Europos parlamento poziciją bevykstančioje diskusijoje. Tai leido mums suformuluoti visą virtinę kompromisinių pasiūlymų, e, kurie e, geriau leido e, suformuoti šitą pranešimą, pastumti jį tinkamą kryptimį. Keletą žodžių apie tai. Antrasis kompromisas, pažiūrėjau, aiškiau sako, kad egzistuoja būtinybė krizės, e, reaguojant į krizės e, panaudoti e, civilinį ir karinį bendradarbiavimą drauge. Mm, toliau kalbama apie santykius tarp ankstesnių vienetų ir tam tikrų BSGP struktūrų e, tai e, yra svarbu tarp e, institucinio struktūravimo procese. Kitas kompromisas ragina sukurti civilinės saugos pajėgas E, bet sako, kad e, e, nacionaliniai pajėgumai turėtų būti mobilizuojami laisvanoriškumo pagrindu. Šeštajame kompromise raginama siekti karinio ir civilinio balanso, kad nebūtų maišomas civilinė ir karinė vaidmenys, kariniai vaidmenys. Kitame kompromise kalbama apie tai, kad reikia ieškoti sąsajų tarp karinių ir civilinių pajėgų e, dislokavimo procesų. Devintas kompromisas taip pat svarbus. E, jis konsoliduoja pakeitimus susijusius su Europos gynybos agentūra. Vienuoliktas kompromisas pabrėžia e, sprendimų prieimimo e, autonomiją Iš principo mes sutarėme, kad iš parlamento požiūrio taško žiūrint e, būtina e, siekti aiškesnio dokumento, kuris konkrečiau, o ne vien tik abstrakčiai pasisakytų apie karinės ir e, civilinės struktūras. Taigi visų pirma, mes raginame e, skatinti e, civilinį ir karinį bendradarbiavimą keliais lygmenimis. Toliau raginame civilinės ir karinės, civilinis ir karinis gebėjimus stiprinti, sukuriant tam tikras krizių valdymo priemonės. E, pasinaudojant taip pat mokslo tyrimais, technologijomis, e, daugia šalių bendradarbiavimu. E, aš manau, kad čia mūsų požiūris e, nėra vien tik tai partinis, Mes tiesiog visi sutarėme, kad mums reikia e, tų naujų struktūrų ir tai suteikia mums galimybę aiškiau pasisakyti busimojo diskusijoje. Dėkoju. Dėkoju. Kolega Lusing, kuri yra šešinė pranešėja. Žodis jai dabar. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Vakar pakomitetyje Aš e, jau turėjau progą statyti savo frakcijos nuomonę bei e, pateikti tinkamus pakeitimus. Dabar tik tai priminsiu, jog mano frakcija GUE pasisako prieš bet kokį siejimą karinių ir civilinių priemonių ar bendradarbiajimo. Nes uh, Tai yra du skirtingi aspektai ir jie neturėtų būti čia suplakami į vieną. Mes e, norėtume, kad būtų užsienio politika, tačiau tik civilinėje srityje, nes dažnai tame kontekste kalbama apie karinius pajėgimus, kurie turėtų būti plėtojami, kad būtų apsaugomas humanit... humanitarnės organizacijos, tačiau pačios tos organizacijos sako, kad tokia karinė apsauga joms yra veikiau žalinga negu naudinga. Na, o, o, o karinės e, pajėgos turėtų būti naudojamos e, e, civiliams apsaugoti ir apsaugoti nuo kitų kariškių. Todėl tas karinių priemonių naudojimas civilinių misijų kontekste, mano nuomonė, nėra geriausias dalykas ir čia reikėtų elgtis kitaip. Aš e, pateikiau kritinių pastabų šitais klausimais, pateikėme taip pat frakcijos vardu pakeitimų, tai yra pakeitimai, kurie siekiama patobulinti tekstą. Ir e, turint omenyje, kad e, daugumas pateiktų kitų e, pakeitimų mums netinka, tai mes bal, negalėsime balsuoti už šį pranešimą. Dėkoju, ponė Bartner. Labą rytą. Dėkoju už suteiktą žodį, ponė pirmininkė, kaip ir mano kolegė, su kuria vakar ilgai apie tai kalbėjom, norėčiau padėkoti Jums už šį pranešimą. Ir Norėčiau taip pat padėkoti už kompromisinius pakeitimus, kuriuos e, vakar pristatėte, ypač už ketvirtą kompromisinį pakeitimą, kuris yra puikus ir e, kurį mes galim palaikyti. O kiti klausimai dabar, tai yra įvairių misijų sąrašas, ar, ar, ar yra toks sąrašas, manau, kad tai būtų papildomas punktas toje rezoliucijoje. Vakar aš jau sakiau, kalbėdama apie reagavimą krizės atveju, kad šitas dalykas susijęs su Weberio e, pranešimu ir daug, e, daug yra bendrų dalykų abiejose pranešimuose, kai kas galbūt čia net ir dubliuojasi. Ir galbūt reikėtų tuomet suderinti tos pranešimus Weber ir Eller pranešimus, nes antraip e, e, gali taip atrodyti, kad yra du skirtingi požiūriai į, į tą patį dalyką ir turime čia būti pakankamai atsargus, galbūt turėtume susėsti prie stalo ir patikrinti šitos dalykus, kad e, mūsų pozicija būtų nusekli ketvirtadienį. 84 pakeitimas personalo E, klausimas Europos misijose. Čia yra pernai metų pranešimas e, šiuo, šiuo klausimu. Čia kalba sukas ir apie tam tikrus procentus. 1,7 procento. Galbūt turėtume atsižvelgti tai, kad dažnai ES personalo trūksta ir kad valstybės narės galėtų padėti spręsti tą problemą ir atsiųsti civilio personalo. Galbūt žodinį pakeitimą čia galima būtų pateikti, kurio būtų prašoma valstybių narių pagalbos, atsižvelgiant į geografinį pasiskirstimą ir, ir, ir kitus aspektus. Mes manom, kad e, čia raudona linija būtų moksliniai tyrimai gynybos e, srityje. Tai, kad pranešime kalbama apie pagrindų programą mokslinio tyrimų srityje, tai e, dešimtą konferencinį pasiūlymą mes galim palaikyti, bet 26-ojo ne. Ir 20 Toliau katastrofų aspektas nelaimių. Klausimas, mes manom, kad tais atvejais, kuomet civiliai turi būti apsaugomi nuo moteris ir vaikai, pavyzdžiui, tai čia civilinė veiksmai yra geriausias sprendimas. 106, 8 e, pakeitimai, jeigu bus palaikyti, tuomet mes balsuosime prieš tą pranešimą. Dėkoju. Dabar žodis šešėliniam pranešėjui Mavro Nikolas. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα με τη σειρά μου να αναφέρω ότι... Ačiū. Aš norėčiau pasakyti, kad toks bendradarbiavimas yra politinio strateginio pobūdžio. Civiliniai, kariniai gebėjimai, jų sąsajos yra labai svarbus dalykai, tačiau turime atsižvelgti į bandymus siekti pasaulinio objektyvaus sprendimo. Reikia smarkiai prisidėti prie tų gebėjimų plėtros. Ir jais bendrai naudotis. Mūsų labai tenkina tekstas. Ir taip pat norėčiau pasakyti, kad pritarėme Kristijanui, kaip yra, dėl to, kaip yra rengiamas tekstas, tekstas, kuris būtų primtinas, kuo galima daugiau frakcijų. Uh, tekste yra atsižvelgiama į skirtingas nuomonės. Nemažai pakeitimų buvo atsimta, socialistai juos atsiemė dėl to, kad buvo parengti kompromisiniai pakeitimai. Taip pat, manau, svarbu yra tai, kad daromas skirtumas tarp civilinių ir karinių pajėgumų. Ir tekste tikrai tas skirtumas atsispindi. Taip pat e, įmanoma tuos e, pajėgumus suvienyti ir įmanomas yra bendradarbiavimas, netgi bendradarbiavimo išplėtimas. Tekste tokios galimybės irgi yra numatytos. Dabartiniai pajėgumai gali būti išplėsti, bandant susidoroti su naujais iššūkiais. Tas dalykas irgi paminėtas tekste taip pat ir išorės veiksmų tarnyba ir ES užsienio politika. Kaip tie elementai įsilieja į gynybos ir saugumo politiką. Taip pat yra daroma nuoroda į bendradarbiavimą tarp ES ir NATO, bei ES ir kitų institucijų. Aš manau, kad tekstas yra priimtinas. Na, o pakeitimai, kuriuos išsaugojome, buvo šiek tiek jų skaičius sumažintas. Mums pavyko jų šiek tiek atsikratyti, nes tenkino kompromisai. Taigi aš manau, kad galėsime tikrai patvirtinti tekstą, kuriame atsispindės įvairūs klausimai ir kuris bus visiems primtinas. Ačiū. Alla parola. Oliver Lucky. Uh, thank you, uh, Mrs. Ačiū, ponė pirmininkė. Turiu keletą pastabų. Nesu labai gerai susipažinęs su pranešimu. Tekstą perskaičiau, paskaičiau kompromisinius pakeitimus ir man atrodo, kad pakeitimai patobulins tekstą, kadangi tekstas bus tikrai aiškiau suprantamas, aiškesnis ir gal net tikslesnis. Neskaitant tekstą, man nebuvo aišku, kas yra tie civiliniai ir kariniai pajėgumai. Ir koks yra tas civilinis karinis bendradarbiavimas. Su, reika, su tuo klausimu esu šiek tiek susipažinęs. Na ir problema ta, kad nėra skaičių, nėra apibriešta pati struktūra, nėra kalbama apie tai, kiek tai kainuos biudžetui, kiek kainuos ta struktūra, apie kokį skaičių žmonių eina kalba. Uh, kokiam tikslui jie bus įdarbinti ir taip pat e, koks bus santykis su, kitais, su kitomis struktūromis. Matau nuorodą į NATO ir kvietimą, kvietimą išsakytą NATO atžvilgių neplėsti civilinių pajėgumų. Iš principo, na, toks kvietimas yra suprantamas, kad nebūtų dubliuojami veiksmai. Taip pat matau nuorodą ir ES ir Junktinių tautų bendradarbiavimą, tačiau nuoroda yra labai miglota, nes nėra aiškiai pasakyta, tie, ką turėtų daryti tie civiliniai kariniai pajėgumai Europoje šalia tų taikos palaikymo misijų, kurias vykdo jungtinės tautos. Taigi man nebūtų lengva paaiškinti kitiems žmonėms, ko, ko mes siekiame šiuo dokumentu. Taigi aš tikiuosi, kad pakeitimai sukonkretins tekstą ir tikiuosi, kad pati idėja, kuri iš principo yra primtina, taps konkretesnė. Ačiū. Ačiū ponui Arlaki. Ponas Keliama. Kelamas. Prašau. Ačiū mhm. pirmininkė. Man atrodo, kad vienas sudėtingiausių iššūkių su, suburti, suvienyti tas, tuos karinius ir civilinius pajėgumus. Ir ponas Elleris labai nuosekliai ir atvirai tą padarė savo dokumente, taigi mane tenkina dauguma pakeitimų. Na, o dabar tiesiog reikia nuspręsti, kaip būtų galima labiau koordinuoti tuos uh, darbus. Aišku, manau, manau svarbiausia iš, išvengti dubliavimo, ypatingai dabar atsižvelgiant į NATO naująją strateginę koncepciją civilinių pajėgumų srityje. Ir dar norėčiau akcentuoti, kad labai svarbus yra 47 pakeitimas, kuriame reikalaujama, kad būtų sustiprinti ES sutarties straipsniai, kuriuose kalbama apie abipusę pagalbą ir solidarumą. Taip pat labai svarbu užtikrinti tarp institucinį bendradarbiavimą tarp naujosios išorės veiksmų tarnybos ir kitų ES institucijų. Tai yra ypatingai aktualu, kad būtų galima sureaguoti į situaciją tam, kad tos, suvien, tie suvienytų, suvieninti būriai jau per pirmas e, nelaimės valandas galėtų efektyviai sureaguoti. Na ir mane iš principo tenkina dokumentas ir kolegui, kolegai Eleriui linkiu visokiojo pasiekmės. Ačiū. Il relatore qualche conclusione da tra... Galbūt e, pranešėjas nori pateikti tam, tam tikrų išvadų apibendrinimų. E, visų pirma, norėčiau visiems padėkoti už jų indėlį. Mūsų kaip parlamento uždavinys e, šiame struktūrų kūrimo procese yra užtikrinti, kad e, mes pasiektume bendros nuomonės, kad mūsų mintis būtų realizuotas praktikoje. Apskritai kalbant apie, apie kritiką skirtą e, skirtą karo veiksmams, sugriovimams ir taip toliau. Na, o kalbant apie tas kovinės grupės, e, mes akcentuojame kad jos turėtų būti lankščios, turėtų gebėti persiorientuoti e, besikeičiant misijai iš karinės, pavyzdžiui, į civilinę misiją. Ji turi turėti gebėjimus adaptuotis ir, ir prisidėti prie civilinės e, misijos. E, neina kalba apie tai, kad kovinės grupės būtų panaudojamas civilinėse misijose. E, Kolega visai teisingai sakė, kad būtų e, būtina griežčiau apibriežti, kokie yra mūsų tikslai, ko mes siekiame. Ponas Arlakis apie tai kalbėjo, bet konceptuojamoje dalyje e, jūs aiškiai matote, kad e, mes puikiai suprantame, ką, da, kas yra daroma jungtinių tautų lygmenių, kokios yra konkrečios misijos žinome savo tikslus, bet e, nelabai visiškai aišku, kaip jų turime siekti. Taigi mes manome, kad parlamentui yra labai pravartu labai aiškiai pasakyti, kad yra tam tikra spraga tarp labai aiškiai suformuoluotų tikslų ir realybės ir tikrovės e, su kuria susidurėme dabar, e, kurdami šias struktūras. Neturėtume politinių deklaracijų daryti, turėtume labai aiškiai pasakyti, kokie yra poreikiai, kad tie tikslai būtų įgyvendinami praktikoje. <clears throat> Apskritai kalbant, manau, kad visas frakcijas pritarė, kad e, e, šiame pranešime būtų e, racionaliau išdėstytos mintis, kad būtų kalbama apie praktinius dalykus ir kad turėtume kalbėti apie tas naujas struktūras. Dėkuoju. Kitas darbo tvarkės punktas yra pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Serbijos Europinės integracijos e, proceso. Mūsų diskusija dėl šitos rezoliucijos vyksta labai tinkamu momentu, todėl kad Serbijoje dabar vyko daug labai svarbių įvykių, pokyčių, jau pradėtas stabilizacijos ir asociacijos susitarimo ratifikavimo procesas ir taip pat e, Kosovo e, kompromisas yra išsisprendęs jungtinių tautų kontekste. Šitais klausimais yra pasikeistas Belgrado nuomonė ir komisija jau yra gausi Serbijos prašymą dėl stojimo į Europos Sąjungą ir parlamento nuomonė dėl Serbijos integracijos, tad yra iš tikrųjų šiam kontekste labai svarbus klausimas. Ir dabar iš karto perduosiu žodį ponui Kačin, kuris yra pranešėjas. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kolegos, <clears throat> pradėsiu nuo to, kad pasveikinsiu tarybos sprendimą paprašyti komisijos pateikti išvadą dėl Serbijos prašymo įstoti į Europos Sąjungą. Tai siunčia e, svarbu signalą Serbijai ir atveria naują e, Serbijos stojimo proceso skyrių. E, tai leidžia taip pat mums iš naujo pažiūrėti, ko Serbija yra kol kas pasiekusi ir aptarti likusius iššūkius. <clears throat> tai galimybė mums pamastyti apie tai, kokių e, ryštingų sprendimų Serbijai reikia e, siekiant e, išsikeltų tikslų. E, mūsų pranešime partnerystės dvasioje kalbame taip pat ir apie trūkumus, kuriuos reikėtų įveikti. Visų pirma, e, keletą žodžių apie tarptautinį baudžiamąjį teismą ir Kosovo klausimą. E, iš tikrųjų, bendradarbiavimas su tarptautiniu baudžiamuoju tribunolu buvo vienas iš svarbesnių kriterijų. Kaip žinote, Ratko Mladič ir Havič yra dar du e, nusikaltėliai, kurie nėra suimti ir e, jų e, suėmimas e, darys e, poveikį Serbijos stojimo procese. Jeigu šis skyrius e, visiems laikams nebus e, e, užverstas, e, tai e, pažangos e, stojimo procese nebus. Parlamentas e, ratifikavo stabilizavimo asociacijos sustarimą su Serbija, čia mes priėmėme savo rezoliuciją ir tas procesas prasidėjo birželio mėnesį, bet jeigu Serbijos santykiai su taptiniu tribunalu net neš vaisių, tas procesas įstriks. Ir e, mūsų dokumente e, formuluotės labai panašios į tarybos išvadas priimtas prieš porą dienų. Kalbant apie Kosovą, greta bendradarbiavimas su Haga, problema, kuri per pastarai dešimtmetį e, neduoda ramybės e, Serbijai, yra santykiai su kaimynais. E, Tų problemų yra nemažai, bet situacija gerėja. Serbijos asamblėje prieėmė rezoliuciją dėl Srebrenicas. Antra vertus, santykiai su Priština po to, kai Kosovas e, paskelbė nepriklausomybę, išlieka vienu iš e, kaiminių santykių e, ir regioninio stabilumo elementų. Serbija pradėjo dialogą su Priština, tikimasi gerų to dialogo rezultatų. E, mes e, akcentuojame, kad tame dialoge e, turėtų pasireikšti iš abiejų pusių pasirengimas siekti kompromiso. Rezoliucija kalbama ir apie kitus svarbius klausimus, pavyzdžiui, teismų sistemos pertvarka. E, sveikiname e, reformos pastangas, bet e, toje reformoje yra daug trūkumų. Tai daug kartų pabrėžė komisijos ekspertai. Iš maždaug 850 teisėjų, kurie buvo paskirti, mažiau kaip pusė gavo atsakymus į savo skundus. Yra labai daug susikaupusių neišspręstų bylų. Ir e, dabartiniai e, reformas pasiekimai turėtų būti peržvelgti iš naujo. Kova su korupcija. Tai susiję su įstatymo viršinybės įtvirtinimu e, šalyje. E, valstybės institucijos turi labiau paremti antikorupcinės agentūros e, veiklą. Kitas e, dalykas yra nusavybės atstatymo klausimas. E, čia nėra pasiekta pakankamai e, pažangos, tas klausimas nėra pakankamai sprendžiamas. Žiniasklaidos laisvė pagal laisvės. Pagal spaudos laisvės indeksą Serbija nukrito sąraše iš 62 į 85 vietą yra e, tam tikrų grėsmių, kurios kyla žurnalistams, e, kai kuriems e, iškyla nužudimo grėsmė. Kaip Europos parlamento ir ES atstovas aš turiu taip pat pasakyti, kad Belgrade matome tam tikrą vadinamąją tylą iš valstybės institucijų pusės, reaguojant į uh, mūsų paklausimus. Tai visai bereikalingas barjeras e, mūsų bendravime su partneriais. Aš manau, kad e, e, darydama pažangą integracijos procese, Serbija išspręstas problemas. Serbija pradėjo istorinį žygį link ES narystės. Turi būti visiškai aišku, kad e, rimtai paremdami Serbijos pastangas mes privalome akcentuoti e, visus iššūkius, e, kuriuos Serbijos vadovybė turės išspręsti. Būtent to ir siekiama šią rezoliuciją. Aš noriu padėkoti savo bendradarbėsiams sekretoriatui už puikiai atliktą darbą, rengiant šią rezoliuciją. Noriu padėkoti e, Serbijos integracijos biurui e, už puikų bendravimą. E, dėkoju uždėmesi, esu atviras e, diskusijoms ir esu pasiruošęs atsakyti į visus jūsų klausimus. Dėkui. Grazie. E, dėkoju. Dabar šešėliniai pranešėjai pasisakys. Pirmasis e, Šefin. Ačiū, pirmininkė, aš tai čia aš sėdžiu. Dėkuoju ponui Kačinui, pranešimas labai geras, nuoseklus, jame aptariami visi svarbus klausimai. Serbija pradėjo judėti Europos link, tai yra labai sveikintinas faktas. Ir reiktų pasakyti, kad procesas yra lietokas ir per naktį nieko nepasieksime. Taigi labai svarbu, kad Serbijos valdžia, Serbijos visuomenė suvauktų, kad laiko prireiks. Bet galiausiai tai turėtų įvykti. Ir visiškai sutinku, kad bendradarbiavimas, visapusiškas bendradarbiavimas su tarptautiniu baudžiamojo teismu, bandymas pripažinti Kosovą, realiai egzistuojančią valstybę, yra būtinos sąlygos stojimui Tačiau tų sąlygų dar matyti nepakaks, nes yra nemažai klausimų neišspręstų. Visi tie klausimai yra pristatyti pranešime. Žodžiu, reikia tas problemas įspręsti, kad Serbija atitiktų Kopenhagos kriterijus. Pranešime pasigėdau vienos sudėtingos srities - slaptųjų tarnybų vaidmuo. Serbijoje tai yra kaip ir užslepta valstybė pati savaime. Ir mes turime pripaži pripažinti tą faktą, jeigu norime, kad Serbija būtų vis visapusiškai funkcionuojanti demokratija, nes tai iškraipo demokratinių institucijų darbą. Ir yra įvairios politinės intervencijos, apie ką kalbėjo ir Kačina savo įžanginėme žodėje, kas irgi e, sukuria nemažai problemų. Korupcija, mano manimo, irgi yra labai svarbi problema, reikia spręsti tą, tą problemą ir ji yra įsišaknyjusi istorijoje, nes jau komunis, komunistų, metu, komunistų valdymo metu ten jau egzistavo korupcija. Ir po boikoto dešimtame dešimtmetyje tai dar labiau sustiprino korupcinius procesus ir labai sudėtinga tą korupciją išrauti. Sudėtinga, bet nėra neįmanoma tas pats pasakyti ne apie mafiją, teismų nepriklausomumą, apie tai irgi kalbėjo ponas Kacinas. Taigi, šalia to dar norėčiau pasakyti, kad reikia griežčiau atskirti galės valdžios pasiskirstimą. Ir reikia, aišku, atkurti ir teisinės valstybės principus, institucijų uh, nepriklausomumas yra labai svarbu ir panašu, kad žmonės ieško privačių kontaktų, o ne, ne, nepasitelkia, nepasitelkia e, oficialių būdų. Taigi, aišku, kol kas sunku kalbėti apie funkcionuojančią demokratiją. Aš visiškai sutinku, kad Serbija yra perdėm centralizuota, reikia iš, išskirstyti, decentralizuoti valdžią, ir, pavyzdžiui, Vojvodinos regionas, kuria daugia kultūrinė realija, pripažinti tą regioną yra labai svarbu, tai yra irgi būtina sąlyga tam, kad Serbija užtikrintų demokratinius procesus. Dabar, kai būtų galima pakoreguoti santykius su kaiminėmis valstybėmis, tai reiškia, kad reikia pirmiausia susitaikstyti su praeitimi. Ne pastarąją 20 metų praeitimi, bet uh, tuomet, kai komunistai atėjo į valdžią. Aišku, siaubingų dalykų vyko 44-45 metais, apie tai reikia kalbėti, Serbijos visuomenė iš dalies yra su tuo susitaikiusi, tačiau kol Serbijos visuomenė nesuvoks, kad ta istorija, na, kokia jį bebūtų, ji yra istorija, nors ir nemaloni, ir kol ji nebus pripažinta kaip realybė, bus sudėtinga. Taip pat norėčiau pridurti, kad e, bevizis režimas irgi, aišku, labai teisingas žingsnis e, teisinga linkme ir būtų labai apmaudu, jeigu tai e, sistemai kiltų grėsmė. Na ir dar noriu padėkoti ponui Kačinui, iš, tiek, iš tiesų pranešimas labai geras. Dėkui visiems, kurie bendradarbiavo su juo. Dėkuoju. Dabar žodis ponė Kopa, kuri yra šešėlinė pranešėja. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti pranešėją, poną Kačiną už labai nuosekliai parengtą pranešimą Serbijos klausimų. Ir kaip jūs, ponė pirmininkė, minėjote, rezoliucijos projektas parengtas yra pačiu tinkamiausiu momentu, kai bendrų reikalų taryba priemė sprendimą pakvieti komisiją parengti ataskaitą žodžiu, liko kelios dienos iki komisijos pažangos ataskaitos. Ir labai svarbu, kad e, kalbama apie tai, kad e, pasiekta pažangos įvairiose sektoriuose ir kad Serbijos vyriausybė ėmėsi veiksmų tam, kad įgyvendintų įsipareigojimus e, Europinės integracijos procesuose. Tai mums socialistams yra labai primtinas dalykas. Mėly kolegos, visi žinome, kad Serbija yra kryškelėje. Na ir mūsų europinė poziciją turi užtikrinti Serbijos ateities stabilumą ir užtikrinti viso Balkanų regiono stabilumą. Serbijai reikia Europos, na ir mes negalime įsivaizduoti europinių vakarų Balkanų be Serbijos. Ir aš aišku visiškai pritariu pranešėjų, kad viskas priklauso nuo Serbijos vyriausybės ir Serbijos žmonių, kiek jie yra pasirengę judėti į priekį ir tvarkyti su problemomis. Akivaizdu ir tai, kad Serbija 2010 metais nėra nesulygintinama su Serbija 2000 metais, nes yra demokratinė vyriausybė visiškai siekinti europinių tikslų, norinti atverti naują puslapį ir viskas juda teisinga linkme. Serbija įrodė, kad nori, turi pakankamai ryšto judėti Europos link ir norėčiau Jums priminti vienaša, vienašališką tarpinio susitarimo įgyvendinimą taip pat rezoliucija dėl Serebnicos, taip pat rezoliucija 2009 metų rugsėjo 22 dienos, taip pat tiesioginį dialogą su Kosovu, e, tarpininkaujant Europai. Tačiau valstybė vis tiek dar susiduria su problemomis. Šalia yra Kosovas ir, aišku, kita problema yra teisingumo būdžiamasis teismas. Tarptautinis būdžiamasis teismas. Aišku, Kosovo pripažinimas galbūt nėra iš anksnė sąlyga, o bendradarbiavimas su teismu yra. Ir aišku, tie poslinkiai Kosovo atžvilgių bus labai svarbus ir beižengiant Europos link. Na ir kompromisinė jungtinių tautų rezoliucija buvo labai svarbus žingsnis, bandant normalizuoti santykius tarp Serbijos Respublikos ir Kosovo valdžios. Pranešėjas labai išmintingai nusprendė per dėm ilgai nedeliberuoti apie Kosovą. Mano politinė frakcija pritarė tiesioginiam dialogui tarp suinteresuotų šalių, kuris be jokios abejonės pozityviai prisidės prie Serbijos Respublikos europinių siekių. Atsižvelgiant į gan sudėtingą politinę padėtį Pristino, Prištinoje, aš manau, kad ketvirtame punkte mes turėtumėme aiškiai pasakyti, ko tikimės iš to dialogo. Galbūt būtų galima kalbėti apie palaipsninį požiūrį, kuris leistų pradėti dialogą kuo galima greičiau dialogą, kuris prasidėtų nuo techninių detalių ir po to pereitų prie sudėtingesnių klausimų. Bet kuriuo atveju aš manau, kad reikalinga daryti nuorodą į svarbų bendradarbiavimą su Ser e, Serbijos su Euleks, kas irgi juda tinkama linkme. Dėl tartutinio baudžiamo teismo penktame punkte apie tai kalbama. ES politika regione e, reiškia, kad turi būti užtikrintas politinis e, taikus sambuvis, bendradarbiavimas ir tai yra įmanoma tik tai nubaudus e, karo nusikaltelius ir susitaikius. Ir visi pritarėme tam, kad visapusiškas bendradarbiavimas, pabėgėlius besislapsančiųjų sulaikimas yra prioritetas. Bet ką reiškia bendradarbiavimas? Ar galime teikti, kad Serbijos valdžios institucijos nebendradarbiauja su teismu? Tai yra na, interpretacijų klausimas, o interpretacijos yra teismo rankose. O visa kita, aišku, įmanoma pasiekti bendradarbiavimo būdu, tačiau bendradarbiavimas susijęs yra su areštavimu. Ir aišku, mes galime vertinti tuos procesus ir e, pirmadienio bendrų reikalų tarybos išvadose apie tai kalbama, e, būtent ar egzistuoja tas visapusiškas bendradarbiavimas teismu, ar jo nėra. Taip pat pranešėjas tame šiame punkte daro nuorodą į tai, kad reikia permastyti bendrąją strategiją, kaip būtų galima surasti besislapstančius nusikaltelius. Ir viskas yra labai miglota, mano manimu. Kas yra ta strategija? Kokią strategiją mes turime permastyti? Galbūt būtų naudingiau kalbėti apie tyrimo metodus, juos peržiūrėti. Taip pat turime aiškiai pasakyti, kad kalba eina apie 49 ankstesnio pranešimo punktą, kur reikalavima, kad Serbija sustiprintų bendradarbiavimo gebėjimus ir laikytųsi daugia disciplininio požiūrio, bandant areštuoti besislapstančius nusikaltelius. Na ir vienas svarbus bendradarbiavimo rezultatas į Mladičio asmenio dienoraščio suradimas, 3000 puslapių dienoraščio suradimas, kur kalbama apie pabėgėlio to beslapsančio asmens veiksmus karo metu. Na ir dar vienas dalykas. Regioninis bendradarbiavimas yra labai svarbu Vakarų Balkanuose. Ir aš manau, kad mes turėtumėme taip pat daryti nuorodą į tai, kad Serbija turėtų suvaidinti konstruktyvesnį vaidmenį regione ir dirbtų pragmatiškiau visose regioniuose forumuose. Trečiajame punkte, kur kalbama apie bevizį režimą, mes turėtumėme atsižvelgti į komisarės Malmström laišką ir taip pat turėtumėme atkreipti dėmesį į problemas, su kuriomis yra susidurėma Taip pat manau, kad tame pačiame punkte turėtumėme kalbėti apie kontaktus tarp žmonių, tam, kad būtų galima užtikrinti sklandesnį akademinių sloksnių keitimasi, akademikų mainus. Taip pat reikia pasveikinti, kad yra pradėta pasiekta pažanga kovojant su organizuotu nusikalstamumu ir priekyba narkotikais. Dešimtame punkte, kur kalbama apie reform, policijos pajėgų reformą ir bendradarbiavimą Šioje srityje reikia pripažinti, kad yra pasiekta pažangos bendradarbiaujant su Bosnija ir Hercegovina. Taip pat galėtumėme pridurti, kad Serbija likščiolė yra pasirašysi bendradarbiavimo sutartis su 18 Europos valstybių. Be kita ko, nepamirškime, kad Serbija nuo 2007 metų yra įsteigusi ombudsmeno tarnybą. Tai yra nauja pažangios demokratijos institucija, kuri veikia su šiokiais tokiais nežymiais sunkumais. Na ir dar vienas dalykas decentralizavimo projektas numatytas Serbijoje, apie tai kalbama 14 punkte. Tai yra nemenkas iššūkis pačiai valstybei ir negalime kalbėti vien tik tai apie konkrečius Vojvodinos Pristinos atvejus, Reševo atvejus. Aš manau, kad reikalingas labiau subalansuotas nuoseklesnis požiūris. Ir galiausiai norėtumėme pasveikinti poną Kačiną, puikiai parengus pranešimą ir pateikti vieną pasiūlymą kadangi pažangos ataskaita bus paskel... apie Serbiją bus paskelbta lapkričio 8 dieną. Ar nebūtų įmanoma išplėsti pakeitimų pateikimo termino? Dabar numatyta 10 diena. Galbūt būtų įmanoma atsižvelgti į pažangos ataskaitą. Ir tokios pakeitimus siūlyti vėliau. Ačiū, pirmininkai. Gracijai, kolegiai. Dėkuoju kolegams. Ir ilgas sąrašas kolegų, kurie norėtų pasisakyti ir norėdamas suteikti kiekvienam žodį Manau, kad turėčiau apriboti kalbėjimo laiką trijomis, trijomis minutėmis. Turime nepamiršti, kad turime dar du darbo tvarkės e, punktus ir turime baigti šią posėdžio dalį iki pusės pirmos. Dabar kolega Brantner. Ir primenu, kad kalbėjimo laikas trys minutės. Um... Dėkuoju, pirmininkė. Darbo grupėje nemažai kalbėjome apie jūsų pranešimą, jis yra geras, gerai subalansuotas. Keletą dalykų uh, norėčiau paminėti, kitus paminės mano kolegė. Nenoriu kartoti to, ką sakėte apie Hagos tribunolą. Manau, kad jūs visai teisingai suformuluojate šią problemą. E, konstruktyvus dialogas su Kosovo taip pat yra labai svarbus. Tai tinkamas žingsnis tinkama linkme, bet tuo pat metu mes norime konkretesnių žingsnių tiek atvirum linkme ir norėtume e, aiškiau matyti, kaip tai bus įgyvendinama e, praktikoje. Taip pat daugiau reikėtų čia pakalbėti apie Bosnijos valstybę, vieningą e, serbų bosnių valstybę, čia kitokios formuluotės, stipresnės reikėtų. Na ir e, visoms e, šalims, kurios siekia narystės, e, viena bendra problema yra teismų reforma. E, kaip jau esu minėjusi, mes norėtume, kad Serbijos parlamentas priimtų lyčių lygybės įstatymą ir ragintume jį kuo greičiau įgyvendinti. E, o mano kolegė ko gero paminės kitus dalykus. Ačiū. Ponas Kukan, e, pietričių e, delegacijos pirmininkas. Dėkuoju pirmininkė, manau, kad turime gerą tekstą, apie Serbiją čia pasakyta viskas, kas yra aktualu. Uh, E, praėjus dešimt metų po Miloševičiaus eros Serbija žengė svarbių žingsnius Europos integracijos link. Apskritai Serbija padarė, mm, pasiekė geros e, pažangos. Paminėsiu keltą pavyzdžių - stabilizacijos asociacijos e, sutartis ir vizų liberalizavimas. Svarbu, kad ES integracija liktų e, Serbijos politinės darbo tvarkės e, viršuje. Europos parlamentas turėtų skatinti e, tokią orientaciją. Svarbus teigiamas įvykis yra tai, kad vadovų taryba paragino komisiją parengti avį Serbijos klausimu. Tai svarbu ne tik Serbijai, bet ir visam regionui. Ir užsienio reikalų tarybos išvados mini konstruktyvų požiūrį į dialogą su Serbija e, ir taip pat e, pilną bendradarbiavimą su Hagos e, tribunolu, tribunolu kaip kondicija sine qua non Serbijos siekia ES narystės. Neseniai Europos parlamento pietryčių uh, ryšių delegacija e, lankėsi Belgrade, kalbėjo apie tam tikras problemas e, mūsų santykiuose su e, Serbija. Kai kas iš to turėtų atsispindėti šiame pranešime. Visų pirma, regioninis bendradarbiavimas. Tai labai svarbu, nes tai demonstruoja, ar šalis sugeba bendradarbiauti su savo kaimynais, dvišalių ar daugia šalių pagrindu. Apskritai, Serbija turėtų būti pagirta, kai kalbama apie regioninį e, bendradarbiavimą. Vienintelė problema išliekanti yra bendradarbiavimas su Kosovu. Kita problema yra geri santykiai su visais kaimynais, tai iš ankstinė sąlyga tolesniai Europos integracijai. Norėčiau paminėti dvi sritis, kurios kelia nerima. Tai visų pirma, e, prieglaušio prašytojų iš Serbijos e, skaičiaus didėjimas, kai kuriuose ES šalyse, tai gali komplikuoti vizų liberalizavimo režimą su Serbija ir gali e, pakengti Albanijos ir Bosnijos Hercegovinos vizų liberalizavimo procesui. E, Ir e, dar viena problema - tai e, radikalių ekstremistinių grupių aktyvėjimas Serbijoje. Tai ne šiandieninė problema, tai yra ilgalaikė problema. E, ji kyla dėl tam tikrų politinių priežasčių. Mes Serbijos draugams turėtume pasakyti, kad tą tendenciją reikėtų sustabdyti. O pabaigoje noriu dar kartą padėkoti ir pasveikinti poną Kaciną su jo parengtų pranešimu. Dėkuoju, ponui Kukan. Danžo. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau e, pasveikinti pranešėją. Pranešimas yra gerai subalansuotas ir konstatuojam taip pat, kad Serbija padarė dėlę pažangą, tai yra ir vyriausybės e, nuopelnas ir turime sveikinti tą pažangą taip pat e, pranešime kalbama apie tai, ką dar lieka padaryti. Tai pasakytina ir apie visą vakarų Balkanų regioną, nes visame regione daug pažangos padaryta, jos daug padarė ir Serbija. Ir aišku, reikia, kad nebūtų sustota. E, vizų režimas liberalizuotas, toliau e, dėl Kosovo klausimas išspręstas jungtinėmis e, tautomis, dabar taryba suteikia įgaliojimus komisijai dėl nuomenės pateikimo, tai yra labai teigiami pokyčiai, tačiau nereikia, kad Serbija dabar e, e, nustotų dėti pastangas, nes e, Serbija turi daryti pažangą ir toliau ir neturi užsiimti tam tikrom spekulacijom šitais e, klausimais. Toliau e, bendradarbiavimas su e, tarptautiniu e, tribunolu mes turėtume reikalauti e, E, ir tai turi būti absoliutus reikalavimas, nes e, praėjus tiek e, dešimčiai metų nuo Miloševičiaus eros, Mladičius vis dar yra laisvėje ir tai yra nepriimtina. Aišku, atsižvelgiant į visą padarytą pažangą, vis dėlto reikia kalbėti apie tai, kas nebuvo padaryta ir nepadaryta prieš tai dirbusias vyriausybės nuo 2004 metų. Turim e, paminėti beje prokuroro Lukševičiaus puikų darbą šitame kontekste, bet reikia priminti, kas buvo nepadaryta tarp 2004 ir 2008 metų, nepaisant to, kad e, buvo realių teigiamų pastangų, vis dėlto reikia, kad būtų daromi tie konkretus veiksmai, nes Mladičiaus sulaikimas nėra kažkokia techninė sąlyga įstoti Europos Sąjungą, tai yra būtinybė pačiai Serbijos e, visuomeniai. <clears throat> Kolega Šoflin minėjo šios aspektus ir tam tikras sąsas valstybiniam struktūram. Dėkuoju. Staner. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pritarti rezoliucijos projektui, kurį parengė ponas Kačinas. Šiame projekte kalbama apie tai, ką Serbija dar turėtų nuveikti tam, kad galėtų įstoti į ES ir apžvelgiama dabartinė situacija. Tarybos sprendimas, kuris buvo primtas tai pirmadienį, yra pozityvus ir dėl to, kad kai Serbija atsakys į klausimyną, kurį nusiūs komisija, tuomet jie galės susidoroti su savo dilemomis. Ir neseniai Serbija parodė naująjį savo veidą, ypatingai tvintomenė rezoliucija, kuri buvo priimta jungtinėse tautose, buvo pasinaudota žvalgybinė diplomatija. Ir tokiu būdu tapo įmanoma parengti bendrą rezoliuciją tarp 27 valstybių narių ir Serbijos. Taip pat reikia pasveikinti vyriausiąją įgaliotinę Labai svarbu, kad šią galimybę būtų pasinaudota. Turime, negalime taikstytis su jokiais pasiteisinimais dėl, dėl rinkimų ir taip toliau. Na, jeigu Serbija ir Kosovas nenori dar išvaistyti dešimtmečio, dešimtmečio, kurio prireiktų santykiams normalizuoti ir integruotis į ES. Veikti reikia dabar. Na ir viena rekomendacija. Aš manau, kad būtų geriausia jeigu Kosovas ir Serbija savo santykius sutvarkytų kuo galima greičiau, tai tik tai prisidėtų prie gyvenimo kokybės gerinimo ir Serbijoje, ir Kosove. Tai taip pat prisidėtų prie gyvenimo kokybės gerinimo, turint omenyje Serbijos bendruomenę Kosove. Deja, Serbija turi ir tamsų įveidą, turiu omenyje smurtą, nusikaltimus gatvėse. Spalio 10 dieną mes patys tą matėme, kai vyko gėjų paradas ir kai vyko futbolo rungtynės Genovoje. To smurto sukėlėjai laikosi tam tikros politikos. Tai yra matyt pati juodžiausia Miloševičiaus režimo dėmė. Ir mes turime parodyti, kokios politinės jėgos pritarė tokiam smurtui. Mes tas politinės jėgas turime suvaldyti, nes demokratinė valstybė privalo tą padaryti. Taip pat labai apmaudu, žiūrint į tai, ką, kaip elgėsi Serbijos bažnyčia. Ir tai yra modernios Serbijos dilemos, problemos ir aš tikiuosi, kad Serbija sugebės e, išsilaisvinti iš to baisaus paveldo gneuštų. Dėkoju. Atkins po to Munis. Ačiū, ponė pirmininkė, aš nenorėčiau kartoti to, ką jau pasakė kiti kolegos. Tik tai norėčiau ketvirtą ir penktąjį punktus pakomentuoti. Labai svarbu, kad būtų patenkintos Hakos tribunolo sąlygos, na, o dėl Kosovo irgi turi būti pasiekta pažanga. Aš sveikinu kolegą, parengus ataskaitą ir pranešimą, atsiprašau, kuri yra labai racionali. Ir taip pat norėčiau pasveikinti poną Šopflin už labai tikslę apžvalgą situacijos, turint omenyje korupciją ir slaptąją policiją. Taigi be šalia tų trumpų komentarų aš manau, kad pranešimas turi būti patvirtintas kuo galima greičiau. <coughs> Grazie. Collega Muniz e a seguire collega Peterle. Muniz, poi jau Peterle. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Pranešimo tekstas yra puikiai subalansuotas, jame atsispindi padaryta pažanga stabilizacijos ir asociacijos sustarimo kontekste, liberalizuojant vizų režimą bei kitose e, srityse. E, Europos parlamento rezoliucija minima dėl Srebrenicos, ją čia atsižvelgiama, minimas gėjų e, paradas, romų e, diskriminavimo aspektai. Taip pat atsispindi ES valstybės narės yra pateikusi savo poziciją dėl Kosovo nepriklausomybės deklaracijos ir šis aspektas taip pat susijęs su Serbijos integravimasi į Europos Sąjungą. Čia paminėtina ir e, JT generalinės asamblėjos rezoliucija. Bet tekste aš nerandu e, žodžio vienašališka, kuomet kalbama apie Kosovo nepriklausomybės deklaraciją. Manau, kad jis turėtų būti čia paminėtas. Taip pat turėtume papildyti tą dokumentą, e, paminėdami čia aukščiausių, pirmadienio aukščiausio lygio sustikimo rezultatus. Dėkoju, panas Peterlė. Paskui ponė Konelison. Ponas Peterlė. Dėkoju, pirmininkė. Sveikinu poną Kačinį parengus labai konkretų realistą metinį pranešimą. E, jis čia taip pat mini ir visus pažangos ženklus ir tikrai sveikinu tai, kad nuo pastarojo raundo e, situacija pagerėjo. Pranešėjas taip pat mini visus svarbiausius elementus, kurie sudaro e, pagrindą Serbijos ateities integravimui į Europos Sąjungą. Serbija yra šalis kandidatė ir kaip kita, kai, ir kaip, kaip kitos kandidatės, e, ji turi būti suinteresuota e, kuo e, labiau spartinti tą integracijos procesą. Aš manau, kad ji turi ir potencialą, ir suinteresuotumą to siekti. Visi jau uh, akcentavo uh, kaiminių santykių svarbą. Šią prasme aš tai taip pat noriu pabrėžti. Dėkui dar, ponė Kornelsin. Ačiū, pirmininkė. Greta to, ką pasakė ponė Brantner, anksčiau porą dalykų norėčiau paminėti. Visų pirma, noriu pasakyti, kad labai džiaugiuosi dėl to, kad Gay Pride atveją jūs paminėjote savo pranešime. Aš pati dalyvavau toje demonstracijoje ir iš tikrųjų turiu pasakyti, kad policija puikiai atliko darbą, nei vienas iš demonstracijos dalyvių nebuvo sužeistas. Ir e, reikėtų, ko gero, e, patį to parado faktą ir e, atskirti nuo vėliau gatvėse prasiveržusio smurto. E, kaip ten bebūtų, tas dalykas aiškiai parodė, kad Serbijos valdžia dar daug turi nuveikti kovodama su huliganų grupėmis. <clears throat> E, kitas aspektas, kurį norėjau paminėti, tai Hagos tribunolo e, reikalas. Tarybos sprendime pereitą pirmadienį labai aiškiai buvo akcentuota būtinybė bendradarbiauti nes tie du besislapstantieji turi būti sugauti, siekiant užtikrinti regiono stabilumą. E, greta to, kad e, taryba savo sprendime pilną bendradarbiavimą mini kaip iš ankstinę sąlygą, ten taip pat kalbama apie tai, kad e, siūloma bet kokia pagalba Serbijai. Ir aš sakyčiau, kad ta pagalba turėtų labiau aktyviai aktyviau siūloma. E, mes, būdami e, Serbijoje, kalbėjome ten su žmonėmis, kad galima būtų įkurti gal kažkokį tokį <laughs> medžioklės fondą, e, padėti Serbijai ekspertais ar kitaip, nes laikas spaudžia, liko gal du metai tuos nusikaltelius sugauti. Mm. E, mes taip pat galvotume, kad Europos parlamentą e, turėtų atvykti e, Serbijos atstovai, tada galėtume aiškiau pasiaiškinti, kaip ES iš savo pusės geriau galėtų padėti Serbijai. Dėkuoju. Prieš perdamas žodį komisijos atstovai ponui Mirel, norėčiau pasakyti, jog pateikimų terminas yra nukeltas į 11 lapkričio dieną 12 valandą susitarus su pranešėju. Tai yra pavėlintas viena diena. Dabar žodis ponui Mirel. Uh, uh, Dėkuoju pirmininkai visų pirma, noriu padėkoti pranešėjui ponui Kačinui už puikų dokumentą. Mes sveikiname E, pereito pirmadienio tarybos e, išvadas. E, komisaras Fuller labai aiškiai pasakė, kad tai labai teigiamas žingsnis ne tik santykiuose su Serbija, bet ir visam regionui ir stabilumui tame regione. Kalbant apie tarptautinį tribunolą buvusiai Jugoslavijai, tarybos išvados ir komisaro pareiškimai labai aiškus, tai yra labai aiški sąlyga Tačiau išvadose e, nesakoma, kad e, pilnas bendradarbiavimas e, yra tolygus tų besislapsančiųjų areštui. Tai būtų šiek tiek toli. E, nes jau ir areštavus juos pilno bendradarbiavimo vis tiek prireiktų, pavyzdžiui, perdodant e, reikiamus dokumentus. E, pilnas bendradarbiavimas kol kas suprantamas kaip ta, ta, tam tikra priemonė, nebūtinai vien kaip rezultatas. <clears throat> Taip pat, kaip ir ponas Kačinas, mes sveikiname tą teisėjų naujo paskirimo procedūrą, ne tik tai teisėjų, bet ir e, prokurorų. Ir čia mums problema kelia pati e, procedūra, kad nebūtų ten politizavimo, kaip kad ponas Kačinas labai teisingai sako. Kaip, kal, kai kalbama apie e, 12 straipsnio <clears throat> e, minimą problemą, tai tokio tarsi tuščio mandato e, suteikimas parlamento nariams, mums atrodo, kad čia formuluotė galėtų būti stipresnė. Mes sveikiname ketvirtąjį straipsnį, kur kalbama apie gerus kaiminystės santykius ir regioninį bendradarbiavimą, bet čia yra dar vienas elementas, kuris yra svarbus, e, o konkrečiai, kad Serbija e, blokuoja importą iš Kosovo, nepaisant CEFTA susitarimų. Todėl mes siūlytume paminėti šitą elementą, kuris trukdo gerai funkcionuoti SEFTA susitarimui. E, 18 punktas dėl Romų, mes sveikiname jį, bet dar vienas elementas čia, e, kuris yra labai svarbu, yra užtikrinti, kad Romų e, tautybės žmonės visi turėtų tapatybę nustatančius dokumentus, kol kas dėja taip nėra. Dėl e, ekstradicijos susitarimų, čia 24 straipsnis, e, dėja, e, ekstradicijos susitarimas su Kroatija nenumato e, karo nusikaltelių mm, išdavimo ir dėl to reikia gailestauti. Taupant laiką jūsų komitetui, ponė pirmininkė, aš E, papildomų pastabų galėsiu pateikti ponui Kačin dvi šalių pagrindų. Ten e, būtų kalbama apie tokius dalykus e, kaip valstybių narių skaičius, kuriuos ratifikavo stabilizacijos ir asociacijos sustarimai ir taip toliau. Pirmininkas, dėkoju. Dabar ponas Kačin apibendrinimui Dėkoju pirmininkė už pastabas, pasiūlymus, priminimus ir e, pasisakymus dėl pakeitimų. E, tai tikrai padarys rezoliuciją dėl Serbijos e, labiau visą apimančią. Pradėsiu atsakydamas į pastabą dėl slaptųjų tarnybų vaidmens E, augimo Serbijoje. Aš nesutinku su tuo, manau, kad tas vaidmuo mažėja, bet tai nereiškia, kad tas problemas nereikia spręsti. E, e, prieš keletą dienų prezidentas ir premjeras dalyvavo pasitarime, bet dėje tame pasitarime tai e, e, dalyvavo taip pat ir buvęs e, slaptųjų tarnybų vadovas. Kai jis buvo nu, nuimtas, tai labai greitai buvo suimtas e, ponas Karadičius. Taigi e, šitas signalas ateinantis iš Belgrado nėra labai teigiamas. Iš vienos pusės žvalgybos vaidmuo menkiai, antra vertus siunčiami tam tikri neteisingi signalai ir Serbija čia turi elgtis atsargiai nes e, mes žinome, kad e, prokuroras Vukčevičius e, yra kaltinęs tą konkretų asmenį tuo, kad 2006-2008 jisai kaip tik buvo atsakingas už tai, kad Mladičius nebuvo suimtas. Dabar reaguojant į kolegės Kopą pastabas, turiu pasakyti, kad a, bent jau iš mano pusės e, pataisų pateikimo terminas e, galėtų būti pratestas. Mes žinome, kad komisija paskelbė savo pranešimą e, lapkričio 8, bet kaip ten bebūtų, stabilizacijos ir asociacijos susitarimo ratifikavimo procesas vyksta ir matyt prieš balsuojant plenarinėme posėdėje teks teikti kažkokių uh, E, žodinių pakeitimų, kad galima būtų sureaguoti į pokyčius. Atsakant e, į ponios Brandner e, pastabas dėl Kosovo, turiu pasakyti, kad atsakau už Serbiją, ne už Kosovą ar Bosniją Hercegoviną, bet jeigu manote, kad tinkama būtų paminėti tuos dalykus, galėtume pateikti, galėtumėte pateikti savo pakeitimus, juos aptarsime su šešėliniais pranešėjais ir galbūt pasiektume kompromisinio e, sutarimo e, ir bandytume išvengti tam tikrų e, politinių neigiamų pasiekmių. Mums svarbu, kad mūsų politinė, politinį ženklą e, suprastų labai aiškiai. ponas Kukan, ponas Danžan ir aš e, kartu e, stengiamės skleisti tam tikrą žinę e, Serbijoje, tikimės, kad į ją artimiausia ateityje bus teigiamai sureaguota. Bet kai ką norėčiau pridurti. Visų pirma, Nieko nepaminėjau, nieko nepasakiau apie ombudsmenų instituciją. Iš tikrųjų, tai yra labai svarbi institucija ir aš pridėsiu tekste tam tikrą e, pakeit, e, pakeitimą. Reikia pasakyti, kad jau trijose municipalitetuose, visuose trijose municipal, municipalitetuose atidarytos ombudsmeno institucijos. E, tai svarbi pažanga. Na ir vienas dalykas, kurį taip pat norėčiau paminėti čia parlamente Kai tik tai nuvykstu į e, Belgradą, stengiuosi paraginti nacionalinės asamblėjos atstovus atvykti čia. E, parlamento pirmininkę raginau tai padaryti. E, todėl aš ir norėčiau, kad būtų kuo skubiau raginami ne tik nacionalinės asamblėjos, bet taip pat ir vojevodinos ir e, regioninių asamblėjų atstovai e, būtų kviečiami čia. Jie tikrai e, yra čia laukiami. Na ir pabaigoje noriu dar kartą padėkoti už gerą bendradarbiavimą su šešelniais pranešėjais ir lauksiu jūsų pakeitimų. Dėkuoju. Dabar periname prie tarp institucinės e, sutarties e, dėl bendradarbiavimo biudžeto klausimais e, punkto, nes pagal Lisabonos sutarties reikalavimus turi būti peržiūrėta tarp, tarp, peržiūrėtas tarp institucinis susitarimas ir e, naujo susitarimo D punktas yra susijęs su bendros gynybos ir saugumo politikos aspektu ir čia reikia gilesnių diskusijų bei analizės. Praktiškai e, visos nuostatos yra paliktos naujojame susitarime, tik tai yra kai kurių techninių korekcijų yra padaryta. Ir dabar turėtume palyginti, aišku, šitos dalykus su sutarties nuostatomis bei politinėmis e, gairėmis, kurias e, yra pateikusi vyriausiai galiotinė Ašton. Dabar steiksiu žodį pranešėjui, kuris pakomentuos šį pranešimą bei e, kompromisinius pasiūlymus, kuriais sustarta kartu su šešėlinis pranešėjais. Dėkoju. Pone pirmininkė, kaip jūs ir sakėte, tai yra tarp institucinis susitarimas dėl bendradarbiavimo biudžeto klausimais. 2006 metų susitarimas turi būti atnaujintas, atsižvelgiant į Lisabonos e, sutartį ir būtent 36 straipsnis mums yra aktualus, kur yra numatytos nuolatinės konsultacijos su vyriausia e, įgaliotinė bus srityje. Europos komisija pasiūlė kai kurių tekstų pakeitimų ir e, tie pakeitimai nelabai susiję su politiniais aspektais ir parlamento vaidmeniu. Tai buvo daugiau e, techniniai pakeitimai susiję su biudžetiniais aspektais. Būtent todėl e, savo pirmoje, pirmajame pranešime aš pasiūliau devynis pakeitimus, kuriuose yra reikalavome didesnio skaidrumo ir būtinybės atsižvelgti į parlamento politinės e, e, nuostatas dėl e, saugumo gynybos politikos. Ir e, to, tokios konsultacijos turi vykti prieš priimant sprendimus. Taip pat tais atvejais, kuomet politinė situacija to reikalauja ir be penkių e, susitikimų numatytų per metus turi būti dar ir papildomai esant reikalui. Politiniai, e, pos, į politinės posėdžius turi įti biudžeto komiteto e, atitinkami atstovai ir turi būti atstovavimas visos e, frakcijos. Mes e, taip pat norėtume, kad e, visos BSGP išlaidos būtų aiškiai apibrėžtos ir paskirstytos ir kad būtų biudžetinė kontrolė atliekama išorės veiksmų įgyvendinimo. Mes pratėsime uh, BSGP veiksmų sąrašą, kuris turi atsispindėti biudžete, turi būti nurodytas biudžete ir kuomet yra misijos, kuomet kalba sukasi apie išorės e, veiksmų misijas, jos taip pat turi būti minimas 15 pakeitimų yra pasiūlyta šio komiteto narių. Kartu su šešėliniais pranešėjais mes parengėme keturis kompromisinius e, pakeitimus, kurie apima praktiškai visų pasiūlytų pakeitimo esmę. Pirmasis kompromisinis e, pakeitimas yra susijęs su administraciniu ir operatyviniu išlaidų atskirimu. Antrasis kompromisinis pasiūlymas susijęs su biudžeto eilutėmis, kurios būtinai turi būti minimos e, BSGP e, eilutėse. Trečiasis kompromisinis pakeitimas yra susijęs su politikos ir saugumo komiteto posėdžiais mes manome, kad čia reikia užtikrinti maksimalų skaidrumą ir veiksmingumą. Mes manome, kad ne, nebūtina išplėsti dalyvavimą į visus parlamento narius, bet kad e, komitetų e, biurai, pranešėjai ir kompetentingi parlamentarai iš atitinkamų frakcijų turi ten dalyvauti, nes kartais politinės uh, E, frakcijos nebūtinai turi savo pranešėjų šitais klausimais. Ir ketvirtasis kompromisinis pakeitimas yra susijęs su e, informacijos pateikimo e, prašymų iš komiteto pusės. Tai susiję taip pat su vidaus ir išorės prieiga prie vidaus ir išorės audito, kai tai susiję su išorės veiksmo misijomis. Tikiuosi, kad frakcijos uh, palaikys šitos e, pakeitimus, kad kolegos juos palaikys. Aš manau, kad e, visi šitie kompromisiniai pasiūlymai atspindi pateiktų pakeitimų esmę ir kad e, kolegoms tiks šitie dalykai. Dėkuoju, ponas Gautieri. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešimo autoriai už šį pranešimą, turint omenyje biudžeto komiteto diskusiją šito klausimo, tai labai e, savalaikis e, nagrinėjimas, savalaikis diskusijos. Noriu paminėti tokį aspektą. E, bus biudžeto pasikeitimas yra ne tik tai techninis pasikeitimas, bet ir tai susijęs su politiniais aspektais, nes e, parlamentas šitame kontekste vaidins svarbesnį vaidmenį įsigalios Lisabonos sutarčiai. Tai taip pat susijęs su sprendimų prieimimo e, mechanizmu ir su bendrijos e, biudžeto e, kontekstu. Todėl tos išimties panaikinimas dėl dalyvavimo bendro sprendimo procedūroje ir dėl parlamento kaip e, biudžeto e, biudžetą tikrinančios institucijos vaidmens įtvirtinimas čia tai yra labai svarbus e, aspektai. Tai aišku, taip pat susiję ir su pirminė bendrijos teisė, nes finansinėme reglamente atsispindi mūsų pozicija, tad šitame reglamente jau yra įtvirtintas e, principas, pagal kurį bent trys e, pagrindinės misijos turi turėti savo atskirą biudžeto eilutę. Ir šitas e, principas taip pat susijęs su Antru klausimu, kuris atsispindi pranešime, tai yra joint consultation meetings ir jų padidėjęs e, svoris bei svarba, kadangi čia kalba sukasi ne tik tai apie techninius e, biudžeto klausimus, bet ir apie politinius e, aspektus. Aišku, šitos klausimus pirmiausiai svarsto biudžeto komitetas. Ir aš esu čia nuolatinis pranešėjas, tačiau šitie aspektai turi būti truputį modifikuoti, todėl kad e, čia ir biudžetiniai, ir e, politiniai aspektai persipina. Ir todėl e, palaikau tai, kas pasakyta kompromisinė pakeitimo siūlyme. Dėkuoju. Dabar žodis kolegai Brantner, kuri yra žaliųjų šešėlinė pranešėja. Tačiau pirmiausia, norėčiau pasveikinti kolegę, parengus nuomonės projektą. Dėkoju už gerą bendradarbiavimą ir manau, kad e, visais aspektais mūsų nuomonė sutampa. Norėčiau padėkoti už tai. Man atrodo, kad tai yra labai svarbi nuomonė ir svarbus klausimas parlamentui. Kaip sakė kolega Gualtieri, tai yra politinio pabudžio klausimas, nes tai turės įtakos e, Europos parlamento biudžeto galioms ir priežiūros funkcijoms, prižiūrint užsienio ir saugumo politiką. Taigi labai svarbu, kiek tų galių mes gausime. Na ir norėčiau paminėti du dalykus. Reikia normalizuoti biudžeto procedūrą BUSP atšvilgių ir kažin ar reiktų riboti parlamento biudžetinės galės bus politikoje. Dėl biudžeto kontrolės mes džiaugiamės, kad bus numatyta atskira biudžeto eilutė, bus ir saugumo gynybos politikos misijoms ir taip pat specialiesiems atstovams. Tokiu būdu mes galėsime reaguoti į misijas kur kas greičiau ir kontroliuoti misijas kur kas greičiau. Ir tikiuosi, kad konsultavimo, atsiskaitimo procesas bus sustiprintas Na ir mes norėtumėme, kad ateityje būtų rengiama kasmetinė taikos kūrimo strategija, kad būtų nubriežti politikos tikslai ir finansinės e, ES naudojamos priemonės. Taip pat, e, kad būtų apžvelgiami instrumentai, priemonės ir labai naudinga būtų renkti teminės, teminius pranešimus e, aptariant įvairius finansinius instrumentus ir pažiūrėti, kaip mes, ką mes darome, kad e, politika, toje srityje, veiksmai toje, toje politikos srityje sustiprėtų. Ačiū. Pone Liozinguoja frakcijos vardu. Ačiū. Labai trumpai. Mano frakcija ir aš pati asmeniškai esame labai dėkingi už e, pakeitimus tarp instituciniam susitarimui, kad jis būtų skaidresnis, kad parlamentui būtų numatytos didesnės priežiūros ir tikrinimo teisės. Mums tai yra priimtina, kaip ir dauguma kitų pakeitimų, kuriuos siūlė kitos frakcijos. Tačiau kalbant apie finansinių išteklių kūrimą. Čia mūsų nuomonė visiškai skiriasi ir tai atsispindi mūsų pateiktuose pakeitimuose. Aš nemanau, kad e, reikalingas karinėms intervencijoms didesnis legitimumas, kai kyla gaivalinės ar kokios tai kitos nelaimės. Dėl finansinių išteklių. Finansiniai ištekliai neturėtų būti skiriami militarizuotai žmonių apsaugai, kai kyla tokio pabudžio nelaimės. Mums tai nėra primtina nuostata. Dėkuoju, kolega Salfranka taip pat e, paprašė žodžio. Jūs paskutinis kalbėtojas. Ačiū, ponė pirmininkė. Tai yra nuomonė. Na, o biudžeto komitetas bando aiškiai apibriežti parlamento vaidmenį kad su mumis būtų skaitomasi, atsižvelgiama į mūsų nuomonę, bus politikoje ir bendrai biudžeto procedūroje. Na, aš norėčiau šį beitą pasiaiškinti, pirmininkė. Ar nebūtų įmanoma siekti platesnio formato, išvelgiant į finansinės perspektyvas, šešerių metų laikotarpis tai yra – ar būtų galima panaudoti neišnaudotus asignavimus vienais biudžetiniais metais, juos perkelti į kitus. Aš manau, kad tikrai būtų galima į kitus finansinius metus perkelti tuos asignavimus. Nežinau, ar komisijos atstovų, kurie galėtų sureaguoti į mano mintį. Ar nebūtų įmanoma tuos asignavimų atidėti šešeriems metams, biudžetinė ir techninė prasme, ar įmanoma būtų tą padaryti? Nes tai turėtų įtakos techniniam biudžeto valdymui. Ir, tai, tai, ir taip tai yra nelengva procedūra. Taip pat tai turėtų įtakos biudžeto vykdymo patvirtinimui. Tai yra papildomi techniniai elementai. Ką apie tai mano komisija? Ar įmanoma būtų tą padaryti? Na ir tai, ką sakė pranešėja. Vyriausiai įgaliotinė prieš panaudojant biudžeto eilutes turėtų atsižvelgti į parlamento rezoliucijas. Aš manau, kad idėja labai šviesi. Tiesiog viskas e, vyktų veiksmingiau, sklančiau. Ir tai būtų, na, būtų įmanoma tai padaryti, tai neliktų vien tik tai tušti žodžiai. Apie tai kalbama pranešėjos e, pakeitimuose. Na ir aš norėčiau gauti tuos pakeitimus prieš parengdamas frakcijos balsavimo sąrašą. Misijonė. Gal pranešėja, arba matau, kad komisija dar paprašė žodžio. Prašau, manas meni. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Komisija dėkoja poniai Muniez už pranešimą, kuriuo siekiama sustiprinti dialogą su e, Europos parlamentu dėl e, bus politikos finansavimo, tačiau e, Tarp institucinė sutartis nėra vienintelis sustarimas šioje srityje, tai yra e, sustarimas tarp komisijos ir tarybos. Kai kurie e, pakeitimai, kurios siūlo pranešėja, turi būti aptarti trišalių dėrybų kontekste dėl tarp institucinio sutarimo. Bet to situacija šiandien yra jau kitokia, todėl kad yra e, aukštas įgaliotinis ir išorės e, veiksmų tarnyba Tad jūsų komiteto nuomonė bus indėlis į diskusijas dėl šio naujo susitarimo, apimant jau naujus dalyvius. Tai yra atmant ir konsultacinius e, posėdžius. Šiame kontekste reikėtų priminti e, vyriausias įgaliotinės įsipareigojimą vaidinti aktyvų vaidmenį šio sustarimo kontekste. Tai pasakyta jos e, political accountability pareiškime. Taip pat vyriausiai galiotinė yra įsipareigojusi užtikrinti didesnį skaidrumą, bus biudžetos srityje, ypač dėl didžiųjų misijų. E, komisija pabrėžė, jog pranešėja nori įvesti į šio sustarimo nuostatas biudžetinės nuostatas. Komisija mano, kad čia reikėtų elgtis nuosekliai ir laikytis vyriausios įgaliotinės deklaracijos dėl geresnio skaidrumo tačiau taip pat išlaikant ir tam tikrą lankstumą bus biudžetos rytyje. Pranešėjos e, pasiūlymas leidžia išvengti biudžeto įlūčių e, per didelio padidėlimo ir e, apimant biudžetetas siūlomas misijas. Komisija siūlo konsultuojantis ex ante su parlamentu dėl pervedimų, užtikrinti reikalingą lankstumą biudžeto, remiantis taip pat atitinkamą praktiką kitose srityse ir e, taip pat dėl, e, dėl ketvirčio e, ataskaitų mes norėtume priminti, jog E, audito ataskaitos yra vidinės institucijos ataskaitos. Mes e, taip pat nelabai suprantame, kodėl reikia atskirti operatyvinės ir administracinės išlaidas. Bus biudžetas yra ketvirtos e, kategorijos biudžetas ir jisai finansuoja tik tai operatyvinius veiksmus. Tai tiek būtų. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ar būtų komentarų? Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju visiems pasisakiusiems. Man gaila, kad komisija nepriima su pakeitimu, kuriais siekime užtikrinti didesnį skaidrumą ir aktyvesnį parlamento dalyvavimą, panaudojant adekvačius instrumentus ir atmant bus E, politikos įvairius aspektus. Mes čia turime prisitaikyti prie Lisabonos e, sutarties ir atsižvelgti į, nau, į, į kitokią parlamento e, kompetenciją, kurią mato tas sutartis. Mes tik tai galvodami apie parlamento tinkamesnį informavimą pasiūlėme pakeitimus dėl eksante vertinimo. Tačiau, kaip ten bebūtų, bus balsuojama dėl. E, E, šito dokumento ir perdusime visą šią medžiagą biudžeto komitetui. Aš apgailestauju, kad kompromisinių pakeitimų pasiūlymų nebuvo išplatinti, nes būtų paprasčiau diskutuoti juos turint prieš akis. Būtų labai naudinga buvę turėti kompromisinius pasiūlymus, dėl kurių sutarta Strasbūrė. Ponas Salafranka kalbėjo apie galimybę pratesti lėšų naudojimą daugiamečio plano kontekste, nes čia jau yra tam tikrų ir e, susikloščiusių istorinių dalykų ir dėl to e, tarp institucinio susitarimo peržiūros kontekste mes būtume galėję atsižvelgti į tos atvejus, kuomet susidaro perteklius tam tikrų lėšų tam tikrais e, metais ir e, užuot e, taikius N plus 2 taisyklę galėtume pratesti tų lėšų panaudojimą. Ir tuo būdu galėtume lankstumo priemonę taikyti geriau visų laikotarpių. Viso laikotarpio metu, e, kuris numatytas daugiamečiame finansiniam plane. Ir būtent todėl aš pateikiau atitinkamą pakeitimą. Dėkuoju, Salafranka nori patikslinti kai, kurių, kai kurios aspektus turbūt. Dėkoju, ponė Muniz. Aš puikiai supratau jūsų pakeitimą esmę. Jūsų pasiūlymas yra pereiti nuo N plus 2 prie viso e, laikotarpio. Aš e, supratau puikiai tą dalyką, tačiau mano klausimas pirmininkui buvo skirtas e, ne pranešėjui, bet komisijos atstovui. Komisija turėjo pasisakyti dėl pakeitimų, kurių negali palaikyti. O kadangi neminėjau pirmojo pakeitimo, tai aš darau išvadą, kad pirmasis primtinas yra komisijai pirmasis pakeitimas. Mano klausimas buvo susijęs su biudžetinės technikos aspektais. Ar tas e, e lėšų panaudojimo laikotarpio pratesimas negali sukelti problemų? Aš čia grinai techninius aspektus turiu e, omenyje. Komisija iš esmės neatsakė į tą klausimą. Jis tik tai pasakė, e, kokių pakeitimų negali palaikyti, tai aš e, dariau išvadą, kad pirmasis pakeitimas yra primtinas. Tu, turbūt turiu duoti dabar žodį komisijai, kad jinai patikslintų savo poziciją. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Uh, Aš taip e, nesupratau ir nesupratau, kad čia kalba sukasi apie pirmąjį pakeitimą. Kol kas mes nepateikėme savo nuomonės dėl šio pakeitimo, nes e, biudžeto generalinio direktorato atstovai turi tai padaryti, ponas Levandos, kuris yra atsakingas už lankstumo priemonės e, įgyvendinimą. Aišku, atidėjimas dar dviejiems metams tų lėšų e, leistų sukaupti didesnės sumas, kurios krizės atveju būtų aišku, gal tikslingos, tačiau turi būti tenkinamos tam tikros sąlygos e, čia. Ir iš pradžių tai turi būti daroma e, per metus ir turi būti neviršijamos e, viršutinės ribos, 200 milijonų per metus, man atrodo, yra ta riba. Ir Paskui, aišku, ta nepanaudota dalis gali tapti didesnė ir tai gali suteikti didesnio biudžetinio lankstumo ilgamečio plano į, į, įvairių e, rubrikų atžvilgių. Tačiau tos lėšos gali būti naudojamos ne tik tai ketvirtai rubrikoje, bet, bet, ir, bet ir visur kitur. Ir todėl ta diskusija dėl biudžetinio lankstumo tampa daug platesnė, čia taip pat nepamirštant ir viršutinių ribų. Tad kol kas e, aš negaliu e, pasakyti, kokia komisijos pozicija dėl šito pakeitimo. Uh, nes e, apie tai turbūt diskutuojama trilogo kontekste tarp parlamento tarybos e, ir, ir komisijos. Jums leidus aš norėčiau grįžti prie ex ante informacijos. Aš turėjau omenyje tik tai pervedimus, o ne dialogą su e, parlamentu ex ante kontekste. Aš priminsiu, kad finansinis reglamentas leidžia komisijai tarp skyrių atitinkamus pervedimus, perkelimus daryti. Ir tuomet eksante čia pažeidžia, tai kas siūloma dėl eksante pažeidžia reglamentą. O dėl informacijos mums nekyla problemų, dėl tai, kad e, turime kartais reaguoti labai greitai ir atlikti atitinkamus pakoregavimus ir pervedimus reaguodami į, į tam tikras krizinės situacijas ir būtent šituo požiūriu komisija norėtų, kad E, tas lankstumas, kuris numatytas finansiniam reglamente, būtų išlaikytas čia. Dėkuoju. Jeigu nėra kitų pasisakymų dėl šio darbo tvarkės punkto, tai tuomet perinam prie kito darbo tvarkės punkto, dėl jas greito reagavimo paėgumo kūrimo pranešėja Renata Weber. 24 pakeitimai spalio 5 dieną yra pateikti, noriu informuoti kolegas, kad pirmininkų e, suvaiga nusprendė, jog e, jeigu dėl 50 reglamento straipsnio ir dėl tvarkaraiščio mūsų e, komitetas negalėtų vaikų dalyvauti diskusiją šito klausimo ir mes informavome poną Lėnę šito klausimo. Ir ten yra sakoma, kad uh, nusintėme laišką ponui Leniai ir priminsiu dar, kad balsavimas yra numatytas 28 e, dieną. Dabar žodis pranešėjai. Dėkui, pirmininkė, dėkui už tai, kad informuojate apie e, AFET DV diskusijų rezultatus e, ir tai, kad e, kas atsitiks, iš tikrųjų nepakenks mūsų komiteto gebėjimams e, svarstyti e, šią problemą. Taigi, jau per pirmąjį paskaitimą nuomonėmis, kalbant apie e, sąsąją su Deve, noriu paminėti, kad e, vystimasi komitete e, pranešimo projekte E, išriškėjo vienas aspektas, kuris mums yra svarbus, o konkrečiai, kad jie norėtų, kad būtų vienas komisijos narys, e, kuris atsakytų už greitą reagavimą krizių atveju. Bet jie nepaminė e, konkrečiai, kas tai turėtų būti. Todėl aš manau, kad mums kaip užsienio reikalų komitetui iškyla prievalė labai aiškiai pasakyti, kad tai turi būti uh, aukštasis bus reikalų įgaliotinis, įgaliotinė, kurie turėtų tai daryti. <clears throat> Ir pono Danžan pakeitime kaip tik ir kalbama apie suteikimą aukštajai e, įgaliotiniai įgaliojimų, būtent e, sukurti atsitikus kriziai e, to tokį greitojo pajėgavimo elementą. <clears throat> Dar vienas jautrus klausimas šioje nuomonėje yra susijęs su civilinių pajėgumų ir e, karinių pajėgumų panaudojimu. Ir čia turiu pasakyti, kad mes bandome būti realistais ir elgtis pagal tai, kas jau vyksta tiek ES, tiek tarptautiniu lygmeniu. Taigi aš labai aiškiai <clears throat> pareiškiau, kad prieiga prie karinių pajėgumų turi būti e, paskutinė e, priemonė e, Kartai, žinoma, realiai tai gali būti pati pirmoji prieinama priemonė, bet toks yra pasaulis. E, o be to mes turime Oslo gairės e, dėl humanitarnės pagalbos ir dėl tų gairių sutarta ES ir e, JT lygmenių ir ES savo konsensusą dėl humanitarnės pagalbos tam yra pritarusi. Taigi mes turime labai aiškiai taisyklės, kurios reglamentoja, kaip galima būtų panaudoti tuos karinius pajėgumus. Ir e, čia e, turiu pasakyti, kad negalėsiu pritarti pakeitimams, kurių dauguma yra iš politinio spektro kairiosios pusės, nes aš e, tai žiūriu, į tai žiūriu kaip į tam tikrą ideologinę bandymą E, įsikišti, e, turime būti realistais, juk neina kalba apie tai, kad kariuomenė imtų marširuoti į krizės vietą, e, bet kalbama apie pajėgumų mobilizavimą ir būtent tiek norėčiau pasakyti, jeigu būtų kitų klausimų, tai tada sureaguosiu. Kolega Daužo, dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti kolega Renata Weberinai puikiai atliko savo darbą, jos e, pranešimas yra visiškai realistinis pranešimas ir kaip jinai sakė, čia kalba sukasi apie e, karinius ir, ir, ir civilinius aspektus, yra jau tam, tam tikra sistema šioje srityje, tam tikros taisyklės ir, ir tai yra atsižvelgiama. Heller e, pranešimo kontekste aš jau tai kalbėjau, nes yra tam tikro nepasitikėjimo į, į karinius e, veiksmus šitame kontekste, kaip sakė ponė Weber. Aišku, nesant kitoms galimybėms, kraštutiniu atveju yra karinės pajėgos, e, kariniai pajėgumai naudojami, tačiau taip gali e, atsitikti tam tikrų katastrofų atveju, kuomet reikia transporto priemonių, ypač oro transporto priemonių, reikia pripažinti, jog ES e, dėja šioje srityje per daug e, priklauso nuo karinės srities. Galim tikėtis, kad ateitie situacija keisis, bet kol kas tai, e, taip yra. Šiaip pranešimas yra puikiai subalansuotas ir visiškai palaikau tai, ką sakė ponė Weber. Dėkoju. Dabar žodis vice pirmininkų paskų. Dėkoju. Ir aš noriu pasveikinti autorę, bet taip pat ir paremti pana Danžan e, nuomonę. Neišvengiama, kad mes turėtume turėti galimybę pasinaudoti kai kuriuose situacijose kariniais pajėgumais. E, pati priežastis, kodėl e, tą reikia daryti, yra tai, kad tie pajėgumai egzistuoja Jie yra prieinami ir e, jeigu reikia juos panaudoti, jie turi būti panaudojami. Bet e, ir kariniai, ir civiliniai pajėgumai turėtų būti integruoti ir žinoma, kariniai pajėgumai turėtų būti spektro e, viršuje. Antra vertus, reikia prisiminti ir sąnaudų ir kaštų klausimą. Kodėl reikia dubliuoti kažką, jeigu jau egzistuoja civiliniai e, pajėgumai, kam reiktų kreiptis į žmonės su uniformomis. Mm, yra žmonių, kurie baiminasi, kad e, tokiu būdu žmonės su uniformomis įgis daugiau uh, įgaus garsesnį balsą vidinėme kažkokio šalies gyvenime, bet reikia pasakyti, kad tam kontroliuoti yra daugybė mechanizmų. Dėkui. Dabar ponė Brantner, po to ponė Liliusink. Dėkui pirmininkė, ponė Weber, dėkoju už puikų darbą. Tris dalykus norėčiau paminėti, kurie mums svarbus. E, e, vienas iš jų minėtas, tai yra e, civilinis reagavimas e, į krizę. E, toliau, e, kariniai pajėgumai tai iš tikrųjų paskutinė galimybė. Ir dar vienas dalykas, neturėtume reagavimą į krizę, krizės valdymą ir reagavimą į katastrofas nereikėtų maišyti. Aš turėčiau sakyti, kad reagavimas į katastrofas e, būtų labai aiškiai akcentuotas. Kalbu čia apie 22 pataisą, jeigu tai būtų įmanoma padaryti, kad būtų labai aišku, kad čia kalbame apie reagavimą į katastrofą, į nelaimę. Nes šioje dalyje, kaip aš suprantu, mes kalbame būtent apie tai, o ne į uh, E, reagavimą į kažkokią civilinę ar karinę krizę. E, kitas dalykas yra išsiaiškinti, kokį vaidmenį atlieka Ešton tarnybos, e, komisija, greito reagavimo paėgas ir taip toliau. Aš manau, kad čia pagrindinį dalyką, turi, pagrindinį vaidmenį turėtų vaidinti komisija, bet gerai koordinuojant savo veiksmus su išorės veiksmų tarnyba. Uh, Taigi aš norėčiau žodinį pakeitimą pateikti, pataisantį trečiąją pataisą. Ir ten e, vėl e, turėtų būti aiškiai pasakyta, kad yra skirtumas tarp nelaimės ir krizės. Ir čia aš sakyčiau, kad ES reagavimo į nelaimės įgyvendinimas ir taip toliau e, užtikrinant, e, kad išorės reikalų tarnyba koordinuotų e, reagavimą į krizės. E, tai papildytų tai, ką pateikia kiti pranešėjai. Mes turime užtikrinti, kad humanitarinė pagalba liktų neutrali, tai yra svarbu bendrojoje mūsų pagalboje. Ir trečias punktas, kurį norėčiau paminėti ar akcentuoti, yra jungtinių tautų e, koordinavimo, koordinuojantis vaidmuo. Neturėtume pakirsti to e, vaidmens, mes turėtume tiesiog kalbėti apie ES pridėtinę vertę, bet e, ir toliau prisidėti prie jungtinių tautų uh, pastangų. E, iš pokalbio vakar su e, komisare Džordževa e, mums aiškiai kai kurie dalykai ir mes ketiname čia mm, parlamente surenkti neužilgo konferenciją su suinteresuotomis šalimis. Kol kas e, nuomonės labai skiriasi. Raginčiau jūs atvykti iš tą renginį. Dėkui. Eigo, kolega Liuzing. E, Liuzing. Ačiū pirmininkė. Dėkoju poniai Weber. Kaip ir pirmose diskusijose, Aš ir mano frakcija teigiame, kad negalime pritarti dabartiniai nuomoniai. Ir mačiau, kad mano frakcijos pakeitimai buvo jūsų atmesti. Tai reiškia, mūsų pozicija irgi nesikeičia. Užsienio reikalų komitete pastaruoju metu ma, aš išreiškiau mūsų frakcijos pasipiktinimą tuo, kad civiliniai ir kariniai gebėjimai, pajėgumai ištikus gaivaliniai nelaimė yra sudedami vieną puodą ir mums tai nėra priimtina. Kai nėra pakankamai išteklių, infrastruktūros, tuomet tarsi panaudojami kariniai gebėjimai, tačiau čia tiesiog trūksta valios, tinkamų biudžetinių sprendimų ir tuomet bus pakankamai tų išteklių, kad būtų galima uh, apginti civilius gyventojus e, ištikus gaivaliniai nelaimiai. Kartais na, trūksta ir lėktuvų, kitos įrangos ir visi tie ištekliai yra karinės pramonės rankose. Štai tokia dabar yra situacija. Ir tai nėra kokie tai gamtos dėsniai, tiesiog taip susiklosti. Ir mes reikalaujame, kad nebūtų dislokuojama, dislokuojami kariniai pajėgumai už ES ribų, ribų, e, bandant padėti nelaimės atveju. Mes štai primiktinai reikalaujame to, tos nuostatos. Reikalingi civiliniai ištekliai tam, kad būtų galima su, su situacija susitvarkyti. Norėčiau asmeninį pastebėjimą pridurti, todėl kad uh, turiu sukaupęs tam tikrą patirtį bendradarbiavimo projektų srityje. Pritariu e, kolegai Danžanui, kolegom Danžanui ir e, Paskui, nes turime minimizuoti sąnaudas. Tai yra būtina politika ypač dabar, krizės atveju ir būtina tą daryti atskiroms valstybėms tarptautinės bendrijos kontekste. Kuomet kalba sukosi apie karinės priemonės, tai e, dažnai prie, tokių priemonių naudotas atsirodo, pasirodo adekvatesnis negu civilinių priemonių naudotas. Ir šiaip karinių priemonių naudojimas gali būti priklausomai nuo poreikio visiškai neutralus. Kitas e, dalykas e, visiškai nebūtų e, skandalinga, jeigu ne tik tai karinės priemonės, bet ir karinės tam tikros struktūros būtų panaudotos tam tikroms situacijoms esant, todėl kad uh, norint užtikrinti pagalbos veiksmingumą tokiais ypatingais e, atvejais, kariškiai gali geriau užtikrinti tvarkos palaikymą ir dalyvaujančių humanitarnių organizacijų e, darbuotojų saugumą. Todėl aš visiškai e, nemanau, nematau problemų, kad tais atvejais būtų naudojamos karinės pajėgos ar kariškiai. Ar komisija turi kokiu nors komentaru šito klausimu? Ačiū. Um, Ačiū. Komisija norėtų visų pirma padėkoti už tai, kad buvo atkreiptas dėmesys į šį svarbų klausimą. Kaip vienas kalbėtojų jau pasakė, komisija tik vakar pristatė komunikatą, kuriame kalbama apie politinius pasiūlymus, kaip būtų galima toliau plėtoti ES greito reagavimo pajėgumus. Vakar komisarės Georgievos iniciatyva buvo pasiūlytas šis komunikatas. Tame komunikate yra nemažai pasiūlymų, kurie eina tą pačią linkmę, kaip ir yra nuomonėje, pranešime ir, kaip suprantu, ir šis komitetas tam pritarė. Dabar konkrečiai dėl nuomonės ir aptariamų pakeitimų, man atrodo, kad komisijai čia kils dvi problemos. Pirmiausia, dėl pusiausviros, kuri aiškiai yra įtvirtinta sutartyse dėl institucinių vaidmų ir komisijos e, kompetencijos, ją lyginant su vyriausiosios įgaliotinės kompetencija. Kalbu konkrečiai apie antrąjį pakeitimą, kuris mūsų manimų yra perdėm toli siekiantis viena kryptiškai toli siekiantis ir ne visiškai atspindi, ne visiškai tiksliai atspindi tą pusiausvyrą, kuri yra įtvirtinta sutartyse. 196, 206 e, straipsniai sutartyje aiškiai rodo, kad e, civilinė, civiliniai kariniai pajėgumai yra ta priemonė, kurią panaudoja Europos, Europos e, komisija pagal savo kompetencijas reaguodama į nelaimės ir taip pat yra tam, tikros, tam tikras darbo metodas, kuris yra numatytas. Na ir komunikate, kuris buvo pristatytas vakar, be kita ko rasite ir pasiūlymą įkurti reagavimo padalinį komisijoje, tam, kad tai būtų ir informacinis centras, kad jis suvienytų kelis generalinis direktoratus. Ir tai būtų esminis centras komisijoje, reaguojant į visas gaivalinės nelaimės. Mūsų komunikate taip pat teigiama, kad šis centras turi labai e, aktyviai bendradarbiauti su išorės veiksmų tarnyba, reikalingas labai artimas veiksmų derinimas tarp komisijos ir išorės veiksmų tarnybos šioje srityje. Civilinė apsauga, humanitarinė pagalba, aišku, patenka į komisijos kompetencijos sritį ir tai at, turi atsispindėti nuomonėje mūsų manimų. Aš manau, kad na, sumaištis matyt kilo dėl terminų tam tikrų. Uh, ir mums gal reikia aiškiau apsispręsti, ar mes čia kalbame apie reakciją į nelaimės arba ar krizių valdymą. Čia yra didžiulis skirtumas ir reaguojant į nelaimės reikalinga humanitarnė pagalba, civilinės apsaugos tam tikri veiksmai, o konkrečiais atvejais galima panaudoti ir krizės valdymo priemonės, bet čia yra labai tik tai konkretūs riboti atvejai. O pirma normali reakcija į potvinius, į žemės drebėjimus, į kitas gaivalinės nelaimės yra teikti humanitarnę pagalbą ir civilinės apsaugos e, pagalbą. Taip pat antrajame pakeitime galbūt geriau kalbėti apie krizių valdymą, o ne reagavimą į gaivalinės nelaimės. Dabar Darbo grupė yra įsteigta. Jeigu bus įsteigta darbo grupė, kiek tai liečia gaivalinės nelaimės, tai turėtų būti jungtinė darbo grupė, kurioje būtų ir komisijos atstovų, ir kitų institucijų atstovų. Kalbant apie karinę įrangą, čia irgi reikia, reikia aiškiai pasakyti, kad mes pripažįstame, jog karinė įranga gali suvaidinti labai naudingą vaidmenį, reaguojant į nelaimės, to neneigiame jokių būdų, pripažįstame, tai savo komunikate karinė įranga gali būti labai vertinga parama civiliniams veiksmams, ar tai būtų transportas, ar logistika, ar kažkokie tai labai specifiniai dalykai, specifinė įranga, būtent tuo met karinė įranga iš tiesų yra labai naudinga reaguojant į gaivalinės nelaimės. Tačiau reikalingos aiškios taisyklės ir taisyklėse teigiama, kad tai yra paskutinė įmanoma priemonė, apie tai kalbama ir Europinėme konsensuse, kurį pasirašė visos ES institucijos. Ta paskutinė priemonė tam tikrais atvejais gali būti panaudota labai greitai, gali prireikti panaudoti karinę įrangą labai greitai iš pat pradžių, nes e, gaivalinės nelaimės mastai gali būti tokio dydžio, kad reikalinga bus karinė įranga. Tačiau ta taisyklė, galutinės priemonės, paskutinės priemonės taisyklė turi būti, aišku, akcentuojama. Mes komunikate pripažįstame, kad karinė įranga gali suvaidinti naudingą vaidmenį, Taip pat e, skelbiama, kad bus tolesni konkretus pasiūlymai, kaip būtų galima derinti išorės veiksmų tarnybą, tarnybos ir komisijos darbus, e, naudojant e, karinę įrangą ateityje, pateikus pasiūlymus iš komisijos ir vyriausios įsigaliotinės. Septintajame pakeitime. Prašau apibendrinti ir užbaigti savo pasisakymą. Labai greitai. Septintame, septintame pakeitime yra daroma nuorada į kovos grupės. Mes manome, kad kovos grupių įgaliojimai ir kompetencija labai skiriasi nuo to, kas yra reikalinga ištikus gaivaliniai nelaimė, tai kažin ar būtų, nu, būtų įmanoma naudoti kovos grupės gaivalinės nelaimės atveju. 13 pakeitime yra daroma nuoroda į civilę civilinę apsaugą kaip paskutinę priemonę. Deja, Europinėme konsensuse tas dalykas nėra minimas, taigi mes siūlome naudotis tos, tų formuluočių, kurios buvo sutartos konsensuse visų institucijų. Taigi tiek, ačiū. Grazie, una breve. Dėkuoju, trumpas e, apibendrinimas iš panašios pusės. Manau, būtų buvę geriau, jeigu mes komisijos komunikatą būtume turėję. <laughs> Nes dabar mes esam tokioj padėtyj, e, e, kai norime pasiūsti vystymusi komitetui savo e, žinę, na ir paskui galėtume iš naujo pradėti visą diskusiją, bet e, šiame etape tiesiog turime konstatuoti tai, ką, ką turime ir turiu pasakyti, kad kai kurios iš problemų, kurias minėjo kolegos iš žaliųjų frakcijos, tai, e, tai pranešime, kurį rengia <clears throat> e, vystimasi komitetas tie dalykai yra e, išaiškinti, kad eina kalba apie gamtos nelaimės, apie tam tikras. E, Aš dažau labai lakonišką komentarą, prašau. Visų pirma, žinau, ką reiškia krizių valdymas ir žinau, kas yra gamtinės e, katastrofos. Žinau, kas slepiasi po šitais žodžiais. Aš žinau, kad skirtumas tarp krizės valdymo ir, ir, ir gamtinės katastrofos yra ir žinau, kas po to slepiasi. Aš konstatuoju ir dėl to pateikiau antrą pakeitimą, e, jog e, mes turime tam tikrų priemonių, kaip kad Haičio nelaimės atveju, ir turim naudoti visas tas priemonės. Mes kalbame apie bendradarbiavimą tarp komisijos e, tarybos, apie geresnį bendradarbiavimą ar koordinavimą kalbam, tačiau aš noriu, kad viskas vyktų veiksmingiau. Veiksmingumas čia svarbiausias dalykas ir įgaliojimai, kurie suteikiami vyriausiai įgaliotinė, yra garantija, kad bus veiksmingiau. Toliau, Battle Group. Suprantu jūsų e, pasipriešinimą e, teisinių požiūrių, tačiau aš manau, kad čia kalba sukasi ir apie politinį aspektą. Mums svarbesnis politinis aspektas, nes e, daug įvairių e, struktūrų yra jau pageidavusios, kad e, šis instrumentas būtų naudojamas e, lankščiau ir tai. E, ir bus suteiktas tam tikras politinis statusas naudojimui. Dėkuoju ir iki balsavimas vyks rytoj, iki pasimatymo.